aspect check was this? No, English is not suitable. No, so the Czech is possible. Yeah, own language. All language. Yes, yeah. Okay, uh, no problem for you. No, no, Czech is, uh, okay. <laughs> Best for you. Dobré odpoledne. Eh, vítám všechny. Labadiena, norėčiau pasisveikinti su visais, norėčiau pasveikinti visus kolegas atvykusius į mūsų ITRE komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti e, dėl to, kad ponia Satori e, pirmininkė šiandien nedalyvauja, nes e, šiaip jau dėl, dėl kamščių, taip, tokia staigmena kol kas vėluos ir todėl aš pavaduoju pirmininkę ir, ir pradėsiu šios dienos posėdį. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi e, ministrą, poną Jaroslavą Neverovičių, e, Lietuvos e, energetikos ministrą atvykusi į mūsų posėdį, pagerbiamus atvykęs. Tad Aš šiaip jau netarsiu tų įžanginių žodžių, kuriuos turės tarti e, e, komiteto pirmininkė. Dar norėjau perklausti, ar, ar, ar, ar verčiama, ar girdite vertimą į visas kalbas. Taip, vertimas užtikrintas. Tad jums leidus aš iš karto ir norėčiau suteikti žodį Lietuvos ministrui kad, šis, kad maždaug skirsim kokį 15 minučių ir išklausysim per jas su dideliu susidomėjimu. E, dabar jau pradedančios pirmininkauti Lietuvos e, pirmininkavimo programą, o tą progą norėčiau palinkėti jums visokiojopos sėkmės per pirmininkavimo laikotarpį. Tad visi tie, kuriems e, teko jau e, pirmininkauti ES taryboje, žino, kad tai darbas nėra labai e, paprastas, nes šiaip jau daugybė klausimų buvo aptarta ir bus aptarinėjami, tarp kitų biudžeto klaus, dalykai, kiti svarbus dalykai. Tad e, vėlgi, negaiždamas ir suteiksiu žodį Jums, ponė ministrai. Ministre, prašom, sveiki atvykęs į mūsų komitetą. Žodis Jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man tikrai didelė garbė čia Europos parlamente pristatyti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai programą. Lietuva yra pirmoji Baltijos valstybė, kuriai pirmą kartą tenka pirmininkauti ES. Tai ne tik didelė garbė, bet ir didelė atsakomybė. Džiaugiuosi, kad dabar, pristatydamas pirmininkavimo ES tarybai programą, turėsiu galimybę su jumis aptarti komitete svarstomus svarbius klausimus, klausimus, kurie iš tiesų yra labai reikšmingi Europos piliečiams. And now let me switch to English. As we are Kaip mes visi žinome, parlamentas yra visų demokratinių procesų centre ir e, pirmininkaujančios valstybės glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu, o konkrečiais energetikos klausimais su įtre komitetu yra ypatingai svarbus. E, Lietuva, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieks užtikrinti šio sėkmingo bendradarbiavimo testinumą, liks atvira ir siekiančia rezultatų. Tikiu, kad kartu toliau tęsime puikiai pirmininkavusios Airijos atliktus darbus, siekdami mūsų pirmininkavimo e, programoje numatytų e, tikslų įgyvendinimo. ES pastaraisiais metais priemė reikšmingus sprendimus, kurie padėjo suvaldyti ekonomikos krizę. Vis dėlto šiandien mes vis dar turime skubiai spręsti, kaip skatinti augimą ir sukurti daugiau darbo vietų, ypač darbo vietų jauniems žmonėms. Pirmininkaujančios Lietuvos prioritetuose atsispindi šie iššūkiai taip pat atviros ir globaliai atsakingos Europos vizija. Mūsų pirmininkavimo prioritetai remiasi į tris ramščius - patikima, auganti ir atvira Europa. Patikimumas reiškia sugebėjimą užtikrinti finansinį stabilumą ir tvirtus viešuosius finansus. Turime siekti augimo, e, kuris e, būtų naudingas Europos žmonėms, e, kuris skatintų mūsų konkurencingumą. Kitas mūsų prioritetas - atvira Europa. Juos siekime sustiprinti ES kaip pasaulinė atvirumo ir saugumo modelį. Mūsų energetikos e, srityje prioritetai atspindi, atspindi tuos tris dalykus patikimą, augančią ir atvirą Europą. Norėčiau trumpai pristatyti svarbiausius energetikos klausimus, kurie bus svarstomi pirmininkavimo laikotarpiu. Bendros es energijos vidaus rinkos užbaigimas iki 2014 metų e, yra mūsų pagrindinis tikslas. E, skirsime visą dėmesį šio tikslo įgyvendinimui. Mūsų tikslas E, labai svarbu e, tiesiogiai susijęti mūsų veiksmus su darbo vietų kūrimu, e, su klimato ir energetikos tikslų iki 10 metų pasiekimu. Tarp Taip pat labai svarbu yra užtikrinti tiekimo saugumą ir konkurencingumą. Sveikiname poną Jeržį Puzeką, kuris parengė pranešimą e, dėl bendrosios energetikos rinkos, kuris intensyviai yra aptariamas jūsų komitete. E, Taip pat e, remsimės šiuo pranešimu ir komisijos komunikatu postumis energetikos vidaus rinkai. Ir e, taip pat veiksmų planų ir e, šių metų birželio 7 energetikos taryboje patvirtinomis tarybos išvedomis. E, Išvadose taip pat atsižvelgiama iš metų, gegužės 22 dieną Europos vadovų tarybos patvirtintas energetikos gairės, kuriuose kalbama apie tai, kad e, sieksime užbaigti ES energijos vidaus rinkos kūrimą 14 metais, o 15 metais panaikinti es valstybių narių izolaciją. Dabar atėjo laikas mums e, e, dirbti labai rimtai, kad galėtume pasiekti tikslus numatytus 14 ir 15 metams. Pirmininkuojant pirmininkaujančių valstybė gruodžio mėnesio energetikos taryboje atsiskaitys, kokia pažanga yra padaryta siekiant bendrosios es vidaus rinkos sukūrimo 14 metų. Tai suteiks galimybę ne tik įvertinti pasiektą pažangą, bet ir numatyti šiems tikslams pasiekti dar reikalingus žingsnius. Energetikos politikos išorinės dimensijos stiprimas yra antrasis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas energetikos srityje. Mums reikia stabilių, skaidrių e, pasaulio rinkų, kad užtikrintume energijos e, tiekimo saugumą. Mes sieksime skatinti ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kuris susijęs su es energetikos politikos išorinė dimencija bei mūsų santykiai su išoriniais energijos ir išteklių tiekėjais. Tik dirbdami kartu galime pasiekti, kad ES su išorės partneriais kalbėtų vienu balsu. Tai sustiprintų mūsų darybinės pozicijas ir leistų pasiekti, kad visos tiek ES, tiek ne ES įmonės turėtų bendras žaidimos taisyklės. E, e, komisijos e, komunikatas dėl energijos e, tiekimo saugumo atsispindės e, mūsų išvadose. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vertingą darbą, kurį atliko ponė Edith Herzog e, pranešime bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais, strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo. Per pasarusius dviejatą metų įvyko labai nemažai poslinkių išorės energetikos santykių srityje ir Lietuva sieks kartu su komisija peržiūrėti ir atnaujinti 2011 metų tarybos išvadas dėl išorinio energetikos santykių tam, kad būtų galima patobulinti es veiksmų nuoseklumą, patitikimumą ir efektyvumą. Ši peržiūra turėtų būti patvirtinta gruodžio mėnesio energetikos taryboje. Dėl direktyvos projekto dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo. Mes džiaugiamės pirmininkaujančios airijos pasiektą pažangą ir manome, kad tai turėtų būti tvirtų pagrindų pradėti diskusiją su jumis Europos parlamente. Intensyvios konsultacijos su taryba per pirmąjį pusmetį leidžia teikti, kad netiesioginis žemės paskirties keitimas dėl biodegalų gamybos yra rimtas klausimas, kuris reikalauja daug dėmesio. Tuo pačiu metu iš konsultacijų pamatėme, kad koks sprendimas bebūtų pasiūlytas, jis privalo pasitarnauti stabilios reguliavimo ir investicijų aplinkos išsaugojimui. Komisijos pažangos ataskaita dėl atsinaujančios energetikos paskelta šių metų balandį rodo, kad valstybėms narėms tikrai neblogai sekasi siekti nustatytų tarpinių tikslų. Tačiau taip pat reikia paminėti, kad e, yra dar iššūkių, e, kadangi m, mm, auga tikslų įgyvenimo trajektoriją. Birželio mėnesį energetikos ir aplinkos tarybos vertino diskusijas iki tol išnagrinėtus e, pasirinkimo variantus e, dėl įlūk pasiūlymo ir apibrėžė mums orientacinės kryptis tolesniam darbui. Dabar yra svarbus laikas mūsų bendroms diskusijoms. Man susidaro įspūdis, kad trys institucijos - parlamentas, taryba ir komisija - turi tą patį teigiamą požiūrį ir, e, į siekį skatinti pažangių biodegalų gamybą ir sumažinti aplinkai žmogui kenksmingą jų gamybos šaltinį poveikį. Iš kitos pusės e, išlaikant aiškės investavimo perspektyvas ir atsinaujinančių energetikos išteklių tikslų pasiekimą. Aš e, sikiuosi, tikiuosi, kad mes toliau dirbsime, tęsime airijos pradėtą darbą ir e, parengsime tam tikras E, išvadas. Lietuva su Europos parlamentu sieks susitarti dėl bendrų tikslų, kad šis dosie būtų užbaigtas. 2023 m. klimato energetikos politikos strategijos tikslas žvengti, žvelgti toliau nei dabartiniai 20 metai. E, mes turime galvoti apie tai, kaip efektyviausiai panaudoti energetikos ir klimato politiką siekiant konkurencingos, stabilios ir saugios ekonomikos bei energetikos sistemos. Išskirtinis energetikos politikos bruožas yra ilgalaikės perspektyvos planavimas, ar tai būtų susijęs su ilgo energetikos infrastruktūros gyvavimu ar su šios infrastruktūros pokyčius lemiančiais procesais. Tuo pačiu investuotojams reikalinga nuspėjama reguliavimo sistema taikoma jų sprendimams. Es jau sudarė iki 20 metų siektinų tikslų sąrašą, taip pat ir su klimatu susijusių tikslų, kuriuos reikia įgyvendinti, siekiant iki 2050 metų tapti konkurencingą mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Turime sumažinti atotrukį ir apibriežti savo siekius iki 30 metų. Tos siekiant ir atsižvelgiant į tai, kad komisijos pradėtas viešųjų konsultacijų procesas pasibaigė tik prieš savaitę, manau, kad bet kokioje energetikos ir klimato ateities strategijoje turėtų būti kalbama apie keletą aspektų. Tikslai Ar turi būti nustatomi privalomi tikslai klimato energetikos e, srityje iki 30 metų? Jei taip, ar jie turėtų būti susiję ir su atsinaujinančia energetika, ir su energijos efektyvumu, nepamirštant, kad yra galiuojantis teisiškai įpareigojantis instrumentai, kurie turi būti peržiūrėti iki 10 metų. Politikos instrumentai, kurie, kokie yra tinkami politikos instrumentai, siekiant įgyvendinti galimus naujus tikslus, kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos gali geriausiai prisidėti prie 30 metų strategijos. Konkurencingumas saugumas ir tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas yra nuolatinis rūpestis ir ES negali izoliuotai plėtoti savo energetikos politikos. Pirmininkaujančiai Lietuva prioritetu pasirinko ES energetikos politikos išornės dimensijos stiprinimą. Akivaizdu, kad siekiant skatinti ekonomikos augimą negalime ignoruoti konkurencingumo veiksnio. Todėl atsižvelgsime į mūsų partnerių įsipareigojimus susijusius su klimato kaitos mažinimu. Pastangų pasidalymas – Kaip užtikrinti sąžiningą pastangų pasidalymą tarp valstybių narių? Kaip galėtume geriausiai vertinti skirtingas pramonės sektorių ir vartotojų grupių investavimo galimybės? E, būtume dėkingi, jeigu Europos parlamentas įsakytų savo nuomonę šiais klausimais. Komisija baigė viešas konsultacijas dėl savo žaliosios knygos ir šiuo metu renkia poveikio vertinimo analizę kiekvienai valstybei nariai. Pirmininkaujantį Lietuva įvertins galimybę surenkti viešosios konsultacijos E, rezultatų pristatymą. Tai yra e, konsultacijos 30 metų klimato energetikos patlikos strategijos. Ši tema per artimiausius mėnesius bus es darbo tvarkės dėmesio centre ir glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra ypatingai svarbus, jei norime sėkmingo rezultato. Taip pat tikimės, kad pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl pranešimo komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus galėtų būti užbaigtas iki mūsų pirmininkavimo laikų laikotarpio pabaigos. Šiuo pasiūlymu iš esmės siekiama tik pakeisti teisinę pagrindą, dėl to tikimės jūsų bendradarbiavimo, ypač sieksime glaudžiai bendradarbiauti su pranešėja Dina Jona Valian. Taryba praėjusį gruodį savo išvadose pažymėjo, kad ats, dėl, išvadose dėl atsinaunančios energetikos pabrėžė, kad tikėtinas biomasės naudojimo energetikoje augimas per ateinančius metus E, reiškia, kad reikia svarstyti biomasės naudojimo tvarumo aspektus. Paskutinioji komisijos biomasės tvarumo ataskaita, pristatyta pagal atsinaujinančios energetikos direktyvą, pateikė rekomendacijų valstybėms narėms. Šiuose rekomendacijose atsižvelgiama į būtinybę išvengti to, kad atsirastų nesuderinamų e, schemų, kurios gali sudaryti kliūtis prekybai ir augimui šiame sektoriuje. Laukiame komisijos pažadėto pasiūlymo dėl tvarumo reikalavimų kietų kietosios ir dujinės biomasės išteklių naudojimo elektros energijos gamybai, šildymui ir vėsinimui. Planuojame šį pasiūlymą pristatyti darybą iš karto, kai jis bus pateiktas. E, Kol kas neaišku, ar komisija pateiks teisėkrus pasiūlymą šiuo klausimu. Nors savai mes suprantama, kad prieš pateikdami detalius komentarus turime pamatyti pasiūlymą, bet tikimės, kad jis leis lengviau siekti atsinaujinantiems energijos ištekliams keliamų tikslų, o ne didins šios ryties teisinio reguliavimo neapibrieštumą. Energetikos taryba pasiūlymas varstytų gruodžio mėnesio posėdėje. Tačiau tikimės, kad. E, E, per šį pusmetį institucijos turėtų skirti pakankamai laiko pasiūlymui išnagrinėti. Komunikatas dėl technologijų ir inovacijų energetikos srityje buvo aptartas Birželio mėnesio energetikos tarybos politiniuose debatuose, kur buvo sutarta dėl krypčių, iš esmės palaikant komisijos pateiktą nuomonę ir ypač dėl veiksmų plano ir integruotų gairių. Komisija per pakankamą laiką gali pateikti energijos kainų ir sąnaudų sudėdamųjų dalių ir veiksnių analizę kaip e, buvo paraginta gegužės mėnesio Europos vadovų tarybos išvadose dėl konkurencingumo. Pirmininkaujančioje Lietuva bus pasirengusi surenkti politinės diskusijas gruodžio mėnesio energetikos taryboje. Tai galėtų padėti pagrindą Europos vadovo tarybos diskusijoms dėl konkurencingumo 2014 metais. Kalbėdamas dėl branduolinės energetikos klausimų, norėčiau paminėti 2009 metų direktyvos dėl branduolinės saugos peržiūrą kuri bus vienas svarbiausių klausimų energetikos srityje ir skirsime visas pastangas siekdami priimti konstruktyvius sprendimus taryboje, suartindami išsiskiriančius valstybių narių požiūrius. Brandolinės energijos sauga yra itin svarbus klausimas visiems europiečiams. Tikrai suprantame tinkamų brandolinių renginių veikimo sąlygų svarbą, būtinybę išvengti nelaimingų atsitikimų bei sumažinti tokių atsitikimų žalingas pasiekmes, siekiant apsaugoti darbuotojus ir visuomenę nuo jonizuojančios spinduliuotės keliamų pavojų. Taryboje bus praeitas darbas su prieš mėnesį komisijos pateiktų pasiūlymų pasiūlymų projektų, kurie aš sveikinu. Ir tikimės Europos parlamento nuomonę šiuo klausimu. Gebojinas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Baigiant, leiskite priminti jums svarbiausius mūsų pirmininkavimo renginius. Neformalus energetikos ministrų susitikimas vyks Vilniuje rugsėjo 19-20 dienomis. Aukšto lygio konferencija dėl energetikos infrastruktūros. Didžiausias dėmesys ten bus skiriamas ES bendro intereso projektų sąrašui ir integruoto Europos energetikos tinklo sukūrimui. E, e, konferencija vyks lapkričio 4-5 dienomis Vilniuje ir energetikos taryba vyks gruodžio 12 dieną Briuselėje. Taip pat laukiu jūsų atvykstančių į Vilnių su ITRE komiteto vizitu kitą savaitę Liepos 15-17 dienomis. Ir dar paskutinė pastaba nesideisinu dėl sudėtingos darbo tvarkės, kurią sudarėme Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiui. Mūsų piliečiai tikisi ir nusipelno konkrečių ir e, e, gerų rezultatų. Tikiu, kad turėtume pasiekti daug ir pasieksime daug, jei glaudžiai bendradarbiausime ir kartu efektyviai dirbsime. Jūsų komiteto patirtis ir išmanimas mūsų pastangoms suteiks neįkainojama vertė, todėl tikiuosi, kad dirbsime kartu su jumis ir jūsų kolegomis parlamente, siekiant mūsų bendrų tikslų energetikos srityje. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Dėkuoju vam, pane ministrė, za velmi op... Dėkuoju ministrui. Dėkuoju už labai išsamų ir detalų pirmininkavimo programos pristatymą. Tai yra jūsų pirmininkaujančios valstybės darbo pradžia. Mūsų komitetas derasi dėl įvairių energetikos aspektų Energetika mūsų komitete yra laikoma svarbiu Europos uždaviniu, svarbiu, kuris išliks tokiu ir ateityje, taigi dėkoju už detalus ir profesionalų situacijos pristatymą. Dabar žodį norėčiau suteikti komiteto kolegoms, kad jie galėtų užduoti jums klausimus. Siūlyčiau per tris minutės užduoti klausimą, jeigu įmanoma. Taigi, pirmiausia, žodį, žodį suteikiu poniai, poniai Jorda, Joanai, prašau. Pone ministrė, Neverovičiau, dėkoju Jums labai už išsamų pristatymą. Jūs kalbėjote apie vidaus rinką. Ir aš turiu Jums klausimą susijusį su vidaus rinka. Mes žinome, kad per po kelių mėnesių įžengsime į 14 metus. Ir turėsime išspręsti gausybę klausimų Europos lygmenių ir nacionalinių lygmenių. Dar prieš e, ateinant 14 metams. Ką planuoja pirmininkaujantį valstybę tam, kad įtikintų valstybės narės įgyvendinti trečiąjį energetikos paketą iki šių metų pabaigos. Jūs teigiate, kad daug stengsitės nuveikti, kad taip atsitiktų, tačiau kaip tiksliai ketinate tą padaryti? Na ir turiu dar vieną pastabą. Infrastruktūra kalbant apie energetikos rinkos įdėgymą. Komisija sako, kad reikės 10 milijardų eurų. Panašu, kad dabar lėšų yra mažiau. Reiks pritraukti investuotojus. Kaip tą padaryti? Kaip būtų įmanoma pritraukti investuotojus e, tam, kad jie mums suteiktų reikalingus finansus? E, kokios būtų jūsų mintys šiuo klausimu? Na ir galiausiai energetinio saugumo direktyva. Jūs e, kalbėjote apie savo darbą taryboje. Tačiau turiu pasakyti, kad Europos parlamentas taipogi daug kalbės apie šią direktyvą. Ir ne pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Dėl to dar svarbiau užtikrinti tinkamą gerą bendradarbiavimą. Kaip jūs ketinate siekti to bendradarbiavimo, kuris bus toks reikalingas tarp tarybos ir parlamento. Na ir galiausiai turime kalbėti apie energetikos politiką iki 30 metų. Kaip jūs vertinate tą ateitį? Ar jūs tenkina sistema, kuri numatyta iki 20 metų ir ar jūs ją kopijuotumėte iki 30 metų, ar jūsų manimų reiktų kažką keisti? Ačiū. Puiku. Išklausysime gal šešių klausimų ir po to suteiksime jums galimybę atsakyti į pirmuosius šešis klausimus. Tam, kad nereiktų atskirai atsakinėti kiekvieną klausimą. Ponas Prodi, prašau. Ačiū, ministrė. Dėkoju, kad atvykote šiandien į mūsų komiteto posėdį. Mes labai vertiname jūsų apsilankymą. Aš taip pat labai e, gerai įvertinau tai, kad jūs akcentavote atsinaujinančius energijos šaltinius, ypatingai biomasę. Aš manau, kad mums reikalingas aiškumas teisės aktuose dėl biomasės naudojimo, nes akivaizdu, kad reikalinga tam tikra hierarchija, biomasę reikia numatyti toje hierarchijoje. Ir aišku, pirmiausia, turime pasirūpinti, kad pakankamai pagamintumėme maisto, o taip pat ir biopramoniai reikia po to skirti pakankamai dėmesio, nes biopramonė naudojasi biomasės molekulinę sandarą, sudėtingą sandarą, tai yra labai sudėtingas rytis. Na ir dar vienas svarbus energetikos klausimas. Turiu pasakyti, kad kalbant apie biomasę, bio yra galimybių pasiekti labai didelės pažangos. Aš ypatingai e, turiuomenyje tiesioginę tiesioginį biomasės pavertimą dujomis ir e, galimybės panaudoti tas dujas e, kūro lastelėse. Žinau, kad jau yra tokių renginių, kurie veikia e, šioje srityje ir manau, kad e, šiuo pagrindu e, bus įmanoma iš tikrųjų panaudoti bio, biomasės energetinį potencialą nenaudojant degimo. Tai iš tikrųjų reikštų, kad tokiu būdu būtų užkertamas kelias labai dideliai taršos, dideliam taršos šaltiniui. Taigi norėčiau jūsų paklausti, Ar jūs ketinate prisimti kokiu tai įsipareigojimu šioje srityje, ponė ministrė? Nes man atrodo, kad iš ties tai būtų labai reikšmingas žingsnis į priekį, kalbant apie biomasės naudojimą energijos gamybai. Ir taipogi siekiant pasirūpinti atmosferos e, švara. Dėkoju. Dėkoju, ponui Prodi. Pone Hall, prašau, žodis jums. Ačiū, Aš labai sveikinu tai, kad jūs minėjote 2030 metų tikslus ir ką reiktų nuveikti, kad jų pasiektumėme. Suprantu, kad komisija dar prieš metų, iki metų pabaigos pateiks atitinkamą komunikatą, baltąją knygą. Ir tuomet tai bus tinkamas laikas aptarti tai energetikos taryboje gruodžio 12 dieną. Ir man įdomu, ar jūs raginsite diskusijas dėl energijos efektyvaus naudojimo reikšmės, kaip iš ankstinės sąlygos faktiškai, turint omenyje diskusijas apie 30-uosius metus. Atsižvelgiant į tai, kiek energi efektyvus energijos vartojimas gali sukurti darbo vietų, užtikrinti saugo energijos tiekimą ir taip pat valstybės narės taip pat turi įvertinti, ko jos gali pasiekti iki 30 metų, kalbant apie aktyvaus energijos vartojimo sritį. Ir tokiu būdu jie, jos pozityviai galėtų žinoti, ko be sunkumų galėtų pasiekti iki 20 metų. Ir mano antrasis klausimas labai trumpai, jūs minėjote uh, tai, kad labai svarbu galutinai e, sukurti vidaus energetikos rinką. Tačiau panašu, kad dabar matome tam tikrų poslinkių, kurie gali pakengti vidaus rinkai. Tai yra nacionalinių pajėgumų rinkų suaktyvėjimas e, tas yra numatyta ir planuojama kai kuriuose valstybėse narėse. Ar jūs akcentuosite e, tą problemą, kalbant apie nacionalinius pajėgumus, kai kalbėsite apie bendrą energetikos rinką tose diskusijose? Dėkuoju. Děkuji. Další kolega Turmes. Ačiū toliau kolega Turmes. Ačiū, ponė ministrė, už tai, kad pristatėt programą. Norėsiu pratesti ponios Hall klausimą dėl 2030 tikslų ir e, energetikos veiksmingumo aspektas e, svarbus. Turiu galvoje užimtumą ir energijos išteklių užtikrinimą. Dabar naujojoje finansinėje perspektyvoje numatyta lėšų struktūriniuose fonduose skirtų būtent e, energetikos veiksmingumui, nes kovai su energetiniu skurdu, kuris ypač svarbus centrinėje rytų Europoje. Antai turiu galvoje, sakykime, būstus, pastatus, ne, ne, energetinė prasme pras, prastus. Tad taip, dabar kalbant apie mm, energetikos veiksmingumą, e, sudarninimą, e, turiu galvoje būtent šitos visus tokius e, E, pastatus. Kitas mano klausimas susijęs su išorės dimensija. Jūs esat e, iš vienos tų valstybių, kur, kuri labai daug priklauso nuo energetikos importo, kalbant apie elektrą. Tad iš tikrųjų dabar yra labai tokių miglotų, nešvarių planų, energi, tai yra elektros būtent jėgainių, e, būtent ir, ir čia turiu galvoje Kaliningrado e, regioną. Tad kaip jūs e, ketinat dirbti su tai, kad būtų įtvirtintos sąžiningos vienodos sąlygos, kad iš tikrųjų nebūtų vėl importuojama elektros, kuri gaminama e, labai žemai standartai, gerokai žemesniais negu ES standartais. Tad iš tikrųjų importuotojai, tai yra eksportuotojai turi laikytis mūsų standartų. Toliau dar išorės dimencija. Žvelgiant į statistinius duomenis, tai aiškiai e, suprantam, kad problema susijusi su dujomis, tai dėl ilgalaikių susitarimų, ypač su Rusijos partneriais, tai susiję su e, kainų indeksavimu. Tad e, dabar pasinaudojant, tai yra ta kainų indeksavimo didėjimas didesnis negu kad palygint, sakykime, su, su JAV situacija. Tad uh, Tai yra, kad galėtume iš tikrųjų tą klausimą sureguliuoti, būtume galima atsisakyti kainų indeksavimo. O dabar aštuntajame dešimtmetyje tai viskas priklausė nuo e, būtent e, e, naftą naudojančių jėgainių. Todėl aš raginu valstybės narės ir komisiją, kad mes turėtume paskelbti kainų indeksavimą kaip neteisėtą ir mes turėtume atsisakyti jo. Tad manyčiau, tai, mano galva, irgi turėtų būti vienas jūsų pirmininkavimo prioritetų. Labai ačiū. Pone ministre, Tad dabar aš e, norėčiau, kad jūs atsakytumėte į tą pirmą klausimų grupę, nes klausimai buvo labai įvairialypiai, platus. Tad e, tikiuosi, kad e, jūsų nesupykdė tiek, tiek daug pateiktų klausimų. Tad dabar žodis jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmojo klausimo, ponė Jordan, labai ačiū už klausimą apie vidaus e, energetikos rinką. Iš tikrųjų, tai yra vienas Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Mes e, planuojam skirti tikrai didelį dėmesį šiam klausimui ir manytume tikrai atėjo laikas padaryti pažangą valstybėse narėse, turiu galvoje priemonių įgyvendinimą, kuriomis būtų įdėkta e, vidaus rinka. Mes esam numatę nemažai sustikimų, neformalių posėdžių, konferenciją Vilniuje, neformalų e, ministrų susitikimą, kurie, kaip tik, e, per kurį bus tada pateikta ataskaita apie vidaus energetikos rinką. Tad iš tikrųjų labai svarbus laikas, kadangi liko tik metai pasiekti tikslui. Toliau, klausimas dėl e, paranduolinio saugumo direktyvos. Tai pirmininkaujančioji Lietuva sveikina direktyvos e, pasiūlymą, pasiūlymą kurį pateikė komisija tam, kad būtų galima skatinti, kartu mes norėsim skatinti dėrybas taryboje. Na, o dabar dėl klausimo po laikotarpio po 2020 metų. Dar atsiprašau. Atsiprašau, mano klausimas dėl branduolinės saugos direktyvos buvo toks, kaip jūs ketinat bendradarbiauti su Europos parlamentu, kadangi mm, mes neturim bendro sprendimo įgaliojimų būtent šiuo klausimu. Atsakymas. Geriausias klausimas, kurį galėčiau pateikti, būtų toks. Mes pasirengę be abejo įsiklausyti į tai, ką pasakys jūsų komitetas šiuo klausimu. Tai daugiau bus, būtų klausimasis, veiksmų koordinavimas. Tad e, per dėrybas, diskusijas e, taryboje mes kartu atsižvelgsim į tai, e, į debatus čia, komitete, parlamente. Toliau laikotarpis po 2020 metų. Tai investuotojams reikia suprantama stabilumo žinoti apie reglamentavimo sąlygas. Ir todėl reikia priimti atsakingai sprendimus, sprendimus susijusius su klimato kaitos, kovos su klimato kaita, energetikos e, apsirū, e, saugumo klausimais. Labai svarbu kartu išgirsti, bus išgirsti E, ir komisijos pasisakymus apie viešųjų konsultavimusi rezultatus, kurie dabar ką tik baigėsi konsultacijos dėl komisijos žaliosios knygos, tad mes laukiam komisijos informacijos apie viešųjų konsultavimuose rezultatus ir kartu dėl e, informacijos dėl galimų scenarijų, dėl poveikio vertinimo tam tikrose valstybėse narėse, tam, tikros, tam tikriems sektoriams. Toliau, infrastruktūra, infrastruktūros finansavimo klausimas iš ties labai svarbus. Maničiau, tai, kad pirmą kartą dabar jau numatytas finansavimas ES projektams e, būtent iš komisijos tai valstybių narių, tai yra svarbus dalykas Tik tai dabar, aišku, reikėtų paieškoti būdų, kaip būtų galima panaudoti tas numatytas lėšas, pasitelkiant įvairias komercinės schemas. Aš manyčiau, apie tai tikrai kaip tik bus proga pakalbėti per Vilniuje, surenksime konferenciją lapkritį. Toliau ponio Prodi klausimas dėl biomasės e, tvarumo. Labai ačiū už šį klausimą nes e, kol kas e, diskusijos tik tai gemalo užuomasgoj, tačiau juose jau dalyvau, tas klausimas susijęs su nemažai valstybių narių, mes laukiam komisijos pasiūlymo kad e, energetikos ministrai tada galėtų diskutuoti šią temą. Be to, reikia aišku įsiklausyti į pramonės įmonės, reikėtų kartu išgirsti ekspertų nuomonę, bet kuriuo atveju iš ties labai vertinga būtų, jeigu jūs galėtumėt pateikti konkrečių pasiūlymų. Dar kartą labai ačiū. Energetikos veiksmingumo klausimą iškėlė ponia Hall ir ponas Turmas. Labai ačiū už šį klausimą. Energetikos veiksmingumo direktyva ką tik buvo patvirtinta, praeisiais metais tai įvyko. Tai yra vienas, e, viena priemonių, kaip pasiekti tikslų 2020-aisiais. E, Ir čia mes turėtume dabar jau sutelkti dėmesį į direktyvos nuostatų įgyvendinimą valstybėse narėse. Nes e, iš tikrųjų todė, pon, pon, pono Torns argumentai dėl iššūkių, išbandymų, kurie tenka mūsų regiono valstybėms, tai iš tikrųjų labai e, kaip tik rodo, kokių galimybių slypi e, šioje direktyvoje. Tai yra, kokių galimybių teikia ši direktyva. Dėl branduolinių projektų e, artimiausiuose mūsų kaimininėse valstybėse labai ačiū už klausimą, jis tikrai labai svarbus mūsų regionui. Mes visada laikėmės nuomonės, kad branduolinio saugumo standartai neturėtų, neturėtų apsiriboti vien ES teritoriją. Itin paminėčiau, paminėčiau tam tikrus projektus, kurie šiaip jau orientuojami į ES rinką ir aišku, turėtume užtikrinti, kad būtų laikomasi standartų. Kartu nereikėtų pamiršti ir vienodų sąlygų užtikrinimo, nes tai itin svarbu ES įmonėms, kurios konkuruoja e, konkuruoja ne tik ES, e, bet ir e, rinkose už ES. Toliau, jūsų klausimas dėl ryšio tarp dujų ir naftos kainų ryšio. Tai, tai jau darosi tikrovė, kadangi vis daugiau Europos, Europos bendrovių jau e, eina, pasirinko tokį kelią, tad jau galim, galim tikrai e, konstatuoti, kad čia jau negryžtamas procesas ir suprantama, mes e, atkreipsim dėmesį į jūsų pasiūlymus, kai energetikos ministrai aptarinės ES energetikos politikos išorės dimenciją. Dar kartą labai ačiū. Questioner, my colleague. Ježi Buzek is first. Dėkoju. Antras etapas klausim, Klas Buzekas. Ačiū pirminkė, ačiū ministrė, ačiū Jums už pranešimą, prisistatymą. Buvo labai įdomu buvo išklausyti. E, vyko keletas susitikimų mūsų per pastaruosius mėnesius. Jūs mūsų e, prezidentė praeitą savaitę Strasbūre pasakė labai gerą kalbą ir galiu pasakyti, kad jūs esate labai gerai pasiruošę ateinančiam pusmečiui. E, manau, kad ateinantys šeši mėnesiai bus labai svarbus, baigiant kurti ES vidaus energetikos rinką pritariu kolegų klausimams, jūsų atsakymams, bet dar norėčiau kai ko paklausti apie infrastruktūrą, papildydamas e, ponios Romanos Jordan klausimą e, projektų svarbus atrinkimas, kalbu apie e, bendro intereso projektus. Tai labai svarbu, norint užtikrinti tarpusavio jungtis tarp sienų, tarp valstybių, kad nebeliktų energetinių salų. Taip pat e, norėčiau e, prisijungti prie pono Turmeso klausimo dėl e, naftos kainų indeksavimo ir naftos kainų, jeigu norime užsikrinti pigesnės dujas, atsiprašau, dujų kainų. Jeigu norime, to turime siekti, jeigu norime užtikrinti pigesnės dujas savo šalyse. Ir dar porą papildomų klausimų. turėtume užtikrinti, kad būtų galima prekiauti energetikos ištekliais e, tarp šalių. Kalbu ne tik apie perdavimo e, kodus, kurie yra būtini. Yra kitų elementų. Ir kas yra turbūt sudėtingiausia, e, tai yra paramos atsinaunantiems energijos ištekliams sistemų suderinimas. Reikia E, suprasti, kad Europos mastu vargu ar bus lengva tą e, įgyvendinti ir pasiekti gerų rezultatų. Ir vartotojams palanki rinka, tokios rinkos kūrimas. Kaip įgyvendinti visus klausimus susijusius su informacijos komunikacijų technologijomis, kaip jomis pasinaudoti. Kaip padaryti, kad piliečiams būtų tikrai lengva, nes kartais jie nesupranta, kas vyksta mūsų energetikos rinkoje ir kaip e, sudaryti jiems sąlygas pasirinkti deramai energijos išteklių tiekėją, pavyzdžiui, ir padėti apsispręsti, pavyzdžiui, pasitelkiant vietos tarpininkus. Kas galėtų būti įmanoma? Ačiū. Dėkuoju ir paskutinis, ponas Mensin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrui už tai, kad pristatėt būsimą pirmininkavimo programą. Be abejo, Europai reikia vidaus, energijos vidaus rinkos, jau 2014 metais kartu reikia stabilumo. Tad iš tikrųjų tai labai svarbu, e, ne vien tik ministrai, bet ir kiti apie tai kalba kai, tai yra, kai mes kalbam apie stabilę e, veiksmingą rinką, kar, kartu kalbam minimos vienodos sąlygos, tačiau iš tikrųjų apie kokias vienodas sąlygas e, galima kalbėti, jeigu vienos šalies piliečiai moka, sakykime, du, du kart daugiau negu Vokietijos vartotojai. Tad e, iš tikrųjų mes turėtume tai išlyginti Ir aš kaip Danas, manyčiau, manau, kad vėlgi e, baltų e, bičiuliai iš tikrųjų yra spaudžiami. Dabar buvo labai e, malonu išgirsti tai, kad jūs kalbėjot apie ilgalaikius tikslus ir kartu saistomus tikslus, turiu galvoje atsinaujinamosius energijos šaltis, šaltinius nes e, nesuprantama, e, kad kartais ne, ne, nežiūrima apie energetikos e, veiksmingumą nes paprasčiausia tai nėra sunkus dalykas, paprasčiausia trūksta finansavimo. Todėl norėčiau paklausti, kiek ilgai Baltijos šalių vartotojai du kart daugiau mokės už dujas? Ir iš tikrųjų, Ką darysit, kad sudarytumėt geresnės sąlygas investuotojams, sakykime, laikotarpiu po 2013 metų, e, o kalbam, kalbam kartu apie 2020 metus, tačiau tas laikas iš tikrųjų labai greitai jau ateis. Tad iš tikrųjų, ką, ką, ką, kaip įsivaizduojat artimiausią ateitį? Zadnji dotas eh, od eh, členų výboru Tai buvo paskutinis klausimas, e, ponė ministrė, užduotas mūsų komiteto narių, taigi dabar sutikim jums galimybę atsakyti klausimus, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, profesoriau Buzekai, pirmiausia, norėčiau atsakyti jūsų klausimą bendro intereso projektų atrankos procesas yra labai svarbus, kuris jau vyksta dabar. netgi šią savaitę yra planuojamas susitikimas, kur jau vyks preliminarios diskusijos apie tokių bendro intereso projektų sąrašo galutinį sudarimą. Na ir mes laukiame, kuomet tai įvyks e, galutinai e, rudenį. Kaip jau ir sakiau, ypatingą dėmesį skirsime bendro intereso projektams per savo konferenciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs priemėte kvietimą dalyvauti toje konferencijoje ir pristatyti ir savo rengiamą pranešimą. Tai mums yra toks papildomas stimulas skirti daugiau dėmesio ir įsiklausyti į tai, kas yra, apie ką kalba uh, parlamento pranešimas šiuo klausimu. Paramos sistemų suderinamumas, mes laukiame gairių šioje srityje ir bendradarbiavimo mechanizmo, kuris bus pristatytas šią vasarą. Taipogi esame numatę pristatymą ir diskusijas taryboje šiuo klausimu, nes bendrai bendrose diskusijose apie tai, kaip bendroji rinka turėtų veikti, tai yra labai svarbus aspektas ir kaip būtų galima išvengti įvairių paramos e, sistemų konflikto, kalbant apie įvairias valstybės. Dabar norėčiau pereiti prie pono Benseno klausimo. Iš ties, skaidrumas yra labai svarbus klausimas. Šiandieną matome, kad Jau veikiantis ES teisės aktai leidžia užtikrinti vis didesnį skaidrumą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visapusiškai įgyvendinus trečiąjį energetikos paketą, kur yra atsiejimo reikalavimas numatytas, būtent kad perdavimo operatoriai turėtų būti nepriklausomi, kalbant apie elektros energijos ir dujų tiekimą. Tokiu būdu sistema bus kur kas skaidresnė ir taip pat bus daugiau diversifikavimo Tai būtų antrasis ramstis, kalbant apie tai, kas turėtų vykti ir kas, kas vyksta mūsų regione ir visoje Europoje. Būtent, kad pirmiausia reikalingos teisinės priemonės ir taip pat reikalingas diversifikavimas ir alternatyvūs energijos šaltiniai. Dėkoju. Dėkoju gerbiamam ministrui visų kolegijų ir kolegų vardu. Dėkoju už jūsų labai aiškius atsakymus. Dėkoju už jūsų mintis. Mums tikrai e, teko didelė garbė, kad jūs atvykote į mūsų komitetą E, pačioje pradžioje, nes energetika yra viena iš aktualiausių mūsų darbo temų, sričių. E, mes e, tikimės jūs pamatyti vėl mūsų komitete, nes energetika tai yra sritis, kur yra viena iš svarbiausių visoje Europos Sąjungoje valstybėse narėse ir kuri nepaprastai svarbi piliečiams, nes tai susijęs su mūsų kasdieniniu gyvenimu. Dar kartą nuoširdžiausiai dėkoju Jums už apsilankymą ir rinkime Jums sėkmės Lietuvai pirmininkaujančiai šaliai, sėkmės linkime ir iki greito pasimatymo. Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Sveiki visi, galbūt jau galėtume pereiti prie kitų klausimų. Išklausėme jaunojo ministro. Taigi, dirbsime toliau. Pilar Kastijo ir jos pranešimas apie debesies kompiuterį. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, komisijos atstovai. E, norėčiau pristatyti Jums savos iniciatyvos pranešimą e, dėl ES strategijos susijusios su debesų kompiuterija. Aš esu šiuo klausimu pranešėja. Kaip e, visi žinote, šis pranešimas pristatys Europos parlamento nuomonę dėl Europos komisijos strategijos ir mes turėtume taip pat e, e, reaguoti į debesies kompiuteriją, į skaitmeninę darbo tvarkę. E, šis reiškinys, tai yra debesies kompiuterija, nėra nauja technolo, technologija, bet tai yra technologijos pokyčių rezultatas kontekste, e, kuriame veikia įvairūs veiksniai ir atsiranda ypatinga tam tikra sistema. E, ir galimybės debesų kompiuterijos yra nepaprastai mm, plačios. Kol kas e, žinome, kad nebėra turbūt nei privačių, nei valstybinių organizacijų, kurios nebenaudo, nebe, nesinaudotų e, šią priemonę. Ir Reikia pasakyti, kad vartotojai yra atskiri žmonės, bendrovės, institucijos. Po galime pasakyti, kad per keletą metų e, debesį, debesų kompiuterija perėjo nuo daug žadančios e, idėjos iki didelį potencialą turinčios ryties. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai yra didžiausias turbūt sektorius mm, šią prasme debesų kompiuterija infrastruktūrai, aplikacijoms, procesams e, yra labai naudinga, e, ar kalbėsime apie platų mastą, ar siauresnį specialiai kažkam pritaikytą mastą. E, duomenų valdymas labai patogus yra ir kainos yra gana neaukštas. Visame pasaulyje bendrovės tokiu būdu turi dabar galimybę padinti savo našumą, esant tiems technologiniams, e, tokioms technologiniams galimybėms. E, pirmininkė, aš e, pernelyg ilgai nekalbėsiu apie privalumus, kurie gali atsirasti naudojant šį technologinį pasiekimą Komisija yra pateikusi dokumentą, kuriame kalbam apie tris svarbiausius veiksmus, kurie turi būti svarbus. Ir e, parlamentas e, pamanė, kad būtų įdomu pateikti savo nuomonę, bent jau tokia yra mano e, vizija. Aš manau, kad galima penkiose e, sritise e, siekti veikti Pavyzdžiui, reikėtų e, plėtoti strategiją debesų kompiuterijai, nes debesų kompiuterija gali e, prisidėti prie ekonomikos saugimo, darbo vietų kūrimo. Taigi paminėsiu dabar konkrečiai tas e, sritis dar kartą. Debesų kompiuterija e, tai yra ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo variklis. Antras dalykas - jaunimo nedarbas. Dabar apie 24 procentus pagal Eurostato duomenis kovo mėnesio E, šių metų tiek jaunų žmonių neturi darbo ir iš mobilumo ataskaito žinome, kad ES reikės nuo 700 tūkstančių iki milijono darbuotojų informacijų, komunikacijų, technologijų sektorė ir mes į savo strategiją galėtume įtraukti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, mokymo įgūdžių e, e, dėgymo debesų kompiuterijos srityje tai būtų naudinga mažoms vidutinėms įmonėms. Antras dalykas - debesų kompiuterijos saugumas, taip pat vienodos sąlygos plėtojant šią rinką. Ir mes taip pat norime bendros debesų kompiuterijos rinkos. Tai yra nepaprastai svarbu. Mums reikia ENISA šiam tikslui ir apie tai kalbama direktyvoje, kalbama apie universalės paslaugas ir naujasias technologijas, taip pat duomenų apsaugą trečia veiklos sritis susijusi su viešuoju sektorium, viešai sriptimi ir tai mūsų nuomonė yra labai svarbus aspektas, nes viešas sektorius vaidina nepaprastai e, rimtą vaidmenį visose šalyse. E, debesų kompiuterijos potencialas E, yra didžiulis, nes mes reikalavome, kad ir viešasis sektorius bus, būtų visiškai skaitmenintas. Tai bus labai naudinga sveikatos apsaugos sistemoje, švietimo sitie mobilumui ir tai reikš žemas administravimo sąnaudas. Taip pat ir Europos institucijos gali būti pasiteltos kaip pavyzdys, kadangi mastas e, veiklos yra miržiniškas, debesų kompiuterija Europoje leis mums užtikrinti tam tikrą svertų efektą. E, šis sėtis bus naudinga kitiems ekonomikos sektoriams sėtims, ypač e, privačiajam sektoriui. Ir tai bus labai galingas variklis. Kol kas viešasis sektorius dar labai atsilieka šioje srityje. Dar reikia pasakyti, kad kalbame apie tai, kad viešasis sektorius turi e, perimti, kaip galima labiau įstraukti į e, debesų kompiuterijos e, naudojimą. Mes turime žengti į priekį, taip pat skatinti partnerystės, kad užtikrintume, jog debesų kompiuterija būtų e, E, įtvirtinta, kaip kad siūloma komisijos dokumente ketvirtoji plėtros rytis, e, kurią norėčiau paminėti, yra standartai e, debesų kompiuterijos srityje. Reikia akcentuoti šį dalyką. Mes negalime kažkokių ramščių sistemos taikyti, mes negalime staiksti su tuo, kad vienas tiekėjas viską reguliuotų. Mes turime užtikrinti didesnį perkeliamumą ir taip pat tarpusavio sąveiką nuosaikumo reikia didesnio, tai yra absoliutus minimas, jeigu norime e, tą perkeliamumą užtikrinti visuotinį. Reikia parengti tam tikrus standartus atsižvelgiant iš juos poreikius. E, žinau, kad e, terminas rugsėjo ketvirtą dieną yra pakeitimams pateikti ir e, norėsiu dar e, padirbėti šioje srityje. E, toliau, Kitoje, kitas rytis yra vartotojai, informacija vartotojams tai nepaprastai svarbu. Dar norėčiau paminėti vieną konkretų dalyką, kuris paminėtas ankstesnėje diskusijoje e, - debesų kompiuterija ir poveikis strategijos poveikis. Jeigu mes turėsime gerą strategiją, jeigu jį užtikrins gerą debesų kompiuterijos plėtoti Europoje, mes negalime, aišku, dirbti izoliuotai, negalime atsiskirti nuo pasaulio. Mes turime bendradarbiauti su kitomis geografinėmis sritimis ir e, plėtodami transatlantinius ryšius, bet e, galiu pasakyti, kad tas požiūris yra labai horizontalus. Jisai nepaprastai svarbus, kuriant bendrą skaitmeninę rinką, nes yra labai daug poveikio kitoms sritims, kitoms rinkoms. Kalbu apie skaitmeninę rinką ir jos poveikį. Mums reikia realių paskatų, kurios paspartintų šios rinkos plėtotę, kol kas idėja išlieka labai fragmentuota. Nenorėčiau nieko daugiau pridėti, norėčiau padėkoti komisijai dėkoju už e, tai, kad suorganizavo šias diskusijas. E, labai svarbu, kad dabar e, mūsų pusės metų laikotarpio pabaigoje galime aptarti šį svarbų klausimą, o visiems kolegoms pasakysiu, kad laukiu jūsų pastabų ir kaip visuomet esu atvira pasiūlymams, kuriuos galbūt norite man pateikti. Ir e, pirmą kartą bus peržiūrėtas šis klausimas, e, projektas mano e, rugsėjai. Aš pristačiau savo požiūrį, kaip įsivaizduoju, turėtų, koks turėtų būti parlamento požiūris į komisijos pasiūlymą ir manau, kad parlamentas gali labai reikšmingai prisidėti. Ačiū pirmininkė. Grazie Pilar. Adesso la parola. Pilarai. Ponas Kalpinas dabar pasisakys vietoj ponios Trautman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti Katrin, Katrinos Trautman vardu ir pristatyti jos poziciją ir šešėlinę pranešėją nuo socialistų frakcijos, kalbant apie debesijos kompiuteriją. Norėtumėme pirmiausia pasveikinti pranešėją ponę De Castillo, parengus labai išsamų pranešimą, kuriame kalbama apie svarbiausius su šias rytimis susijusius iššūkius. Kalbant apie dabartinius poslinkius ir neseniai skan, įvykusį skandalą ir kompetencijų pasidalymą tarp įvairių parlamento komitetų, Katerina norėtų pabrėžti, kad ji labai vertina šios strategijos aktualumą 10 ir 9 Pilaros panešimo punktus vertina kaip labai teisingą žingsnį, kalbant apie Wikileaks ir visus kitus e, skand, su, su, kompiuterė susijusius skandalus. Kelios pastabos dėl klausimų susijusių pranešimų, pirmiausia dėl infrastruktūros. Debesijos kompiuterija reiškia, kad norint jie teisingai pasinaudoti, vartotojams reikalingas gerai veikiantis plačiajuostis ryšys. Tai reiškia, kad kuriant e, debesijos kompiuterijos e, strategiją neturime pražiūrėti problemų susijusių su plačiajuoščio interneto dėgymu įvairiose teritorijose, įvairiose ES vietose. Ir tai bus ypatingai didelis iššūkis pavieniams asmenims, taip pat smulkioms sudinėms įmonėms, ypač jeigu jos yra įsisteigusios mažiau apgyvendintose teritorijose, kur maž, mažesnis yra prieimas prie plačiojuošio interneto. Taigi, kalbant apie kom, debesijos kompiuterijos klausimus, turime juos vertinti bendresnėme kontekste ir taip pat kalbėti apie skaitmenės takoskiros problemas ir tai, kad tas skaitmenis atotrukis gilėja. Kitas dalykas, kalbant apie infrastruktūrą turime atsižvelgti ir į tai, kad šiuo metu trūksta tų tokių centrų, tai yra susijęs su pastaruoju skandalu, kad visi serveriai, visi duomenys yra laikomi už ES teritorijos ribų. Ir kalbant apie tos debesis, labai sudėtinga juos dislokuoti ir nustatyti, bet ES turi sukurti kažkokią tai realią infrastruktūrą tam, kad galėtų vieno, vienodomis sąlygus konkuruoti su kitomis, kitais pasaulio regionais. Dėl įgūdžių Pilera tai pabrėžė ir. Katerina Trautman e, norėtų pabrėžti, paremti tuos rezultatus, mums reikia ne tik daugiau e, mokymo, švietimo vartotojams, bet taip pat ir kvalifikacinių sistemų specialistams, kurie valdo tokias, tokius tinklus ir kūrė tokias infrastruktūras. Toliau kalbant apie socialinius aspektus, kur, kuriant debesijos kompiuteriją ir atitinkamą infrastruktūrą, mes turėtumėme stebėti uh, kokiu padarinių tai turi socialiniai sričiai. Kiek yra suprantama debesijos kompiuterija, taip pat atstumas tarp informacinių technologijų specialistų ir kitų specialistų dirbančių tose įmonėse, taip pat rizika, kad bendras metodas, bendri, bendros sutartys, bendro tipo sutartys gali pakengti paslaugoms ir uh, šiai sričiai, nes inovacijos ir toliau turi būti skatinamos ir turi būti traukiamos ir MVI. Galiausiai, kalbant apie vartotojus, mes turėtumėme vengti tokio lock-in efekto, skatinti saveikumą, apie tai kalbėjo ir Pilara. Mes e, tikrai manome, kad reiktų kalbėti apie skirtumus ne tik tarp nacionalinių debesijos kompiuterijos strategijų, bet ir ES tinklo kompiuterijos strategijoje turėtume kalbėti apie ES ir ES nepriklausančias valstybės. Ir kaip ta strategija galėtų veikti, kuriant bendrą erdvę Europoje, kad galėtumėme lyginti europinę erdvę ir europinę rinką su išorės rinka ir galbūt mažinti tuos e, egzistuojančius skirtumus ES viduje. Debesų kompiuterijos strategija ES turėtų turėti savo tarptautinius e, padalinius ir kažkokius tai ryšius, kad būtų galima dirbti su kitais partneriais už ES ribų, kad būtų galima kurti standartus ir galimybės e, šioje srityje. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kad ketvirtasis punktas galbūt yra per daug neutralus. Kalbama apie tai, kad joks verslo modelis neturėtų būti skatinamas, jam teikiama pirmenybė. Uh, Katerina norėtų priminti vicepirmininkės Nelly Krūs kalbą pasakytą Davose 2011 metais, kur jis sako, kad aš noriu, kad Europa nebūtų tik tai atvira debesų kompiuteriai, bet ir aktyvi šioje srityje. Taigi mes turėtumėme būti aktyvus, produktyvus e, šioje srityje tam, kad debesijos kompiuterijoje būtų surandami sprendimai, o ne pritaikomi tie sprendimai, kurie yra sukurti kažkur kitur. Taigi siekis plėtoti europinės paskatas šioje srityje yra labai sveikintinas. Dėkuoju išdėmesi. Dėkuoju. Atsiprašau kolegų dėl to, kad buvo galbūt kalbama per ilgai tam tikrų kolegų. Dėkoju, aš irgi norėčiau pasveikinti Pilaros parengtą pranešimo projektą. Aš manau, kad jis yra labai geras. Ten sprendžiami, aptariami visi esminiai veiksmai, kurių reiktų imtis tam, kad būtų panaudojamas debesų kompiuterijos potencialas ES piliečių ir įmonių labui. Alde frakcija pritarė pranešėjos rekomendacijoms, kalbant apie šį potencialą. Jis svarbus ir NVI, kalbant apie viešasias paslaugas tam, kad viešosios paslaugos irgi būtų veiksmingesnės ir kad pirkimai internetu būtų saugus ir patikimi. Taip pat debesų kompiuterija turi būti saugi, patikima, turint omenyje, kad fizika didėja, kalbant apie informacijos koncentraciją ir tai, kad tiekėjų yra mažiau. Ir aš pritariu pranešėjai, kad vidaus rinka turėtų būti neutrali ir atvira visiems debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams, tai laikantis ES teisės aktų. Kalbant apie standartus, mes pritarėme tam, kad komisija turėtų siekti atitinkamų standartų, užtikrinant saugias ir patikimas paslaugas. Ir galiausiai ALDE frakcija pritarė skyriui pranešime, kur kalbama apie apsaugą. Turint omenyje, kad ir vartotojai galėtų priimti informuotą sprendimą ir gautų pakankamai informacijos prieš e, prisijungdami prie debesų kompiuterijos paslaugų. Ačiū. Gracias, kolega Rode. Ačiū kolegai iš e, Alde, o dabar kolegė Andersdotter. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kartu ir pranešėjui už pranešimo projektą Taip, turiu pasakyti, kad komisijos komunikatas šiek tiek mane glumino, kadangi ten vėl labai daug savukų ir kartu daug projektų minima, projektų, kuriu, kur, kuriuos remia komisija. Todėl klausiu, kodėl komisija dabar kaip tik paskelbė šitą komunikatą, o ne kai, tuo metu, kai, kai pradėti jame minimi projektai. Uh, O dabar ponios Kastijo e, pranešimas iš tikrųjų savotiškai, savotiškai susumuoja, e, išgrynina komisijos komunikate pasakytas mintis, tiesiog įvardyti svarbiausiai išbandymai, tokie kaip standartizavimos klausimai, e, vartotojų kartu skaidrumo klausimai. E, kartu vėlgi įmonių pirmininką, tai yra e, pirmavimas. Sutinka, sutinku su ponios e, Trautman mintimi dėl socialinių klausimų. Tad iš tikrųjų daug saugumų, kurie pasirodo, pasirodo kibernetinėje erdvėje, Tai iš tikrųjų su tuo susiję nemažai rūpi, susirūpinimų, kadangi daug, daug tokių paslaugų teikėjų stengiasi tiesiog kaup, kaupti, laikyti duomenis, tačiau su tuo susiję e, duomenų apsaugos ir pasitikėjimo tokiom sistemom klausimas. Tad ES šia prasme iš tikrųjų gali daug prisidėti prie šių klausimų sprendimų, tiesiog formuluodama debesų kompiuterijos strategiją. Toliau e, duomenų e, perdavimo, duomenų e, sistemų saveikumo klausimai labai svarbus ir aš pasirengusi bendradarbiauti su pranešėja, su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Aš manyčiau tikrai uh, E, galim gerai bendradarbiauti ir dar kartą norėčiau pasveikinti parengus tokį gerą pranešimo projektą. Labai ačiū. Toliau kolega Tozenovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, e, kurie tikrai labai teigiamai įvertino e, šį projektą. Projektas labai įsamus e, ir iš tikrųjų puikiai įvardyja mūsų dabartinę padėtį, turiu galvoje debesų kompiuterijos padėtį, išdėstomos ateities vizijos. Tad iš tikrųjų labai gerai kad vos tokius, keli, keliuose puslapiuose apibūdinamas toks sudėtingas klausimas apskritai, kur, kur, kurio net visų užkabarių ir informatikos specialistai ne, neišmano. Tad dabar mes jau aptarinėjom šiuo metu nemažai e, pranešimų ir tarptų pranešimų iš tikrųjų labai svar, svar, svarbi e, skaitmeninės darbo tvarkės e, pranešimas, kurį paminėjo ponas Rodė. Tad iš ties debesų kompiuterija taip susijusi ir labai svarbi su apskritai e, skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimu. Uh, Tad e, debesų kompiuterija prisideda prie e, plačiai juoščių ryšio, kitų e, technologijų sklaidos, kadangi mes kalbam apie milžiniškus kiekius duomenų, kurių dydis plečiasi, duomenų, kurie perdodami įvairiomis priemonėmis. Tai paminėjo kolegos. Kartu buvo paminėtas ir E, viešųjų, e, vieš, viešojo sektoriaus ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimas. Tad šiuo atveju debesų kompiuterija jam irgi labai svarbi. Tad e, yra tam tikrų atvejų, kai privatu, tai yra dėl vieš, viešojo sektoriaus tiesiog e, intervencijos, tai labai svarbu, kad mes tiesiog nekliudytume tokiam procesui, nes tam tikrose valstybėse narėse viešojo sektoriaus orientavimasis į debesų kompiuteriją jau gerokai pažengęs į priekį. Be to, kolegos paminėjo ir perdodamų duomenų saugumo klausimą. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų atsakomybę už tai turėtų prisimti būtent tų debesų kompiuterijos e, sistemų, e, sistemų valdytojai, tvarkytojai. Ir čia aš pats esu pateikęs keletą pakeitimo pasiūlymų e, susijusių su šiuo klausimu. Tad manyčiau, iš tikrųjų būtent saugumo užtikrinimas įgalins e, kuo, kuo dar didesnį duomenų perdavimą e, šiom technologijom ir kartu savotiškai nuramins e, gyventojus, kurie dažnai šiaip jau baiminasi dėl debesų kompiuterijos galimų neigiamų padarinių, tokių debesų kompiuterijos atvejų, kai, kai tiesiog nebėra jokios kontrolės. Tad e, aš iš tikrųjų e, pasirengęs tikrai toliau bendradarbiauti, grininant, tobulinant šį pranešimą ir tikrai visai padėsiu. Labai ačiū ponui Tozanovskiai. Toliau ponas Prodi. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū poniai Del Kastijo, ačiū už pranešimo projektą. Debesų kompiuterija iš tikrųjų daug e, žadantis rytis, kurie atveria naujų perspektyvų. Antai e, e, geresnį prieimą prie duomenų, tai yra geresnį duomenų perdavimą. Tad iš tikrųjų e, tai, kas daros vyksta šioje srityje, e, iš tikrųjų yra labai svarbu. Tačiau manyčiau, tam, kad galėtume visuotinai pritarti e, tok, tokiems debesų kompiuterijoms mastams, tai pirmiausia, turėtume būti tikri, kad, kad būtų užtikrintas perdodamų duomenų saugumas, kad duomenimis nebūtų manipuliuojama. Ir kad, ir kad e, nebūtų e, šnipinėjimo atveju tiesiog didelio masto. Tad tokiu būdu išties e, galima pasidžiaugti šios ryties pažangą, bet kita vertus reikėtų dar kartu įvertinti ir visas, visą galimą riziką susijusią su būtent duomenų perdavimu, su duomenų naudojimu. Labai svarbu užtikrinti, kad e, duomenys e, nebūtų galimi naudoti kitiems tikslams negu tiems, kuriais jie buvo pateikti įkrauti į sistemas. Ir labai svarbu, kad iš ties e, ne, neišnyktų kontrolė. Labai ačiū. Toliau, ponia. Andželika. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, labai ačiū pranešėjai už tokį puikų uh, pranešimo projektą. Prieš mane kalbėję kolegos jau e, pasakė nemažai pagiriamųjų žodžių, iš ties labai gerų dalykų yra šiame pranešime ir mes turėtume e, dirbti toliau kartu, kaip jau pasakė keletas kolegų, e, per paskutinę plenarinę sesiją vyko tikrai audringos diskusijos dėl pasiklausimo telefoninių pokalbių ir, ir apskritai susižinojimo. Uh, Estijos, e, prez, e, Estijos atstovas pasakė, kad reikėtų, e, reikėtų kurti Europos debesiją. Tačiau vėlgi, kas čia turima galvoj. Tada aš manyčiau, kad parlamentas irgi turi priimti tam tikrą poziciją šiuo klausimu, ne, nelaukdamas to, ką pasiūlys komisija. Na, o dabar e, kas e, man krito į akis, kad ponios Kastijo pranešime pasitikėjimo savoka e, minima. Pasitikėjimas susijęs su asmens duomenų tinkama apsauga kad pasakyta, kad labai svarbu, kad vartotojai, kad visuomenė žinotų, kas daroma su duome, asmens duomenimis, kaip jie saugomi, nes be šitų dalykų ir be kartu to pagrindo kūriamo pasitikėjimo būtų sunku kurti vadinamąją Europos debesyje. Ir kartu reikėtų siekti, kad Europos duomenų apsaugos e, standartai, e, e, kad, kad juos mes galėtume įtvirtinti ir kitur kad iš tikrųjų, kad būtų e, išduodami tam tikri sertifikatai, aišku, su tuo susiję daugybė techninių e, detalių, bet, kaip sakiau, e, pagrindas yra geras šiame pranešime. Tad mes iš tikrųjų galėtume pritarti, pritarti vadinamai Europos debesijai, aš manyčiau, kad ir kaip ją suprastume, nes e, prisipažinsiu, kad mane, tai ką aš sužinojau, išgirdau praeisę savaitę, e, mane šokiravo, turiu galvoje JAV, e, būtent debesų kompiuterijos įmonių veiksmus. Tad mes turėtume toliau dirbti šiuo klausimu? Kas, kas būtų ta Europos e, debesyje? Ar tai e, reikštų, kad e, centras turėtų būti Europoje? Ar ir vėlgi, kai duomenys perduodami kažkur į kitus regionus, ar tada reikėtų vėlgi įtvirtinti ir siekti, kad būtų laikomas Europos duomenų e, apsaugos standartų. E, daugybė klausimų kyla. Tie klausimai iš ties globalūs. Tad turiu prisipažinti, kad kol kas aš nepriepiu viso šio klausimo. Aš kartu dalyvauju teisės klausimų komitete, e, ten kalbame apie e, privačias autorinės teisės, apie e, apie tinklų apsaugą, kitus dalykus. E, kurie irgi susiję su mūsų aptariamu, aptariama tema, ten irgi reikia tam tikrų Europos standartų, ar tai irgi reikėtų derinti su Europos debesijos nuostatomis, tad ką konkrečiai reikėtų numatyti tam, kad tikrai jau galėtume kalbėti apie Europos debesiją kuri išeitų pirmiausiai naudą mūsų pačių piliečiams, mūsų mažosioms ir vidutinėms įmonėms esu tikra, kad iš ties šio pranešimo pagrindų toliau galėsim plačiai aptarinėti šį klausimą. Ačiū. Baigiame diskusijas. Pasisakė visi jau frakcijų vardų, dabar pon, e, ponė Padeško komisijos vardu. Aš labai norėčiau padėkoti už e, diskusijas ir pirmiausia norėčiau pasakyti, kad komisija jau išsakė pastabų, kai buvo rengiama nuomonė, taigi aš tiesiog norėčiau pridurti keletą pastabų. Pirmiausia, mes pritarėme tam, kad reikia plėtoti plačiojo šio interneto apriepti, tai yra labai svarbu, kalbant ir apie debesų kompiuteriją, kalbant apie infrastruktūros plėtotę. Čia norėčiau pasakyti, kad tai nėra vienintelis būdas kaip būtų galima šverti rizikos, kad užsienio vyriausybės galėtų prieiti prie duomenų. Pirmiausia, reikia padidinti saugumą ir pasitikėjimą. Reikalinga skaidri teisinė sistema, taip pat aukštos kokybės tyrimai, reikalinga geriau vertinti riziką, kodavimą, taip pat personalo mokymas, samoningumas, visi tie dalykai leistų mums išvengti pavojaus, kad užsienio vyriausybės galėtų gauti prieigą prie duomenų. Kitas dalykas. Neturėtumėme kalbėti vien tik tai apie infrastruktūrą Europoje, turime pagalvoti ir apie galimybę, būtent kai bus infrastruktūriniai duomenų centrai Europoje, yra galimybių, kad kai kurie serviai, serveriai bus teikiami JAF bendrovių. Turime nepamiršti, kad dažniausiai taikoma, eks, e, taikomas ekstrateritorinis, e, tai, tai, ekstrateritorinė taikomoji programa. Ir tai, kad JAV bendrovės teiks serverius, tai čia gali išaukti riziką dėl saugumo. Taip pat dar vienas dalykas dėl vartotojų apsaugos. Tai, kad vartotojai nes, nesinaudotų debesijos kompiuterijos paslaugomis defaultų. Taip pat turime nepamiršti, kad serveriais naudojamasi bus visur. Ir jeigu jie bus naudojami visur, jais bus naudojamasi kaip internetu. Taigi iš dalies debesų kompiuterijos paslaugas serverius galima palyginti internetui ir tai, kad debesų kompiuterija būtų naudojamasi kaip savaime suprantamų dalykų, tai tiesiog mes prokti, kad tai, tai yra kaip internetas. Taip pat kai kurie vartotojai neskiria kompiuterinės, debesų kompiuterinės paslaugų nuo kitų paslaugų, taigi ir vartotojas turės turėti pakankamai informacinių technologijų žinių tam, kad vartotojas žinotų, ar jis naudojasi tomis paslaugomis ar ne. Uh, ir komisija nėra įsitikinusi, ar tai, kaip šis pasiūlymas yra pateiktas, yra e, siekiant apsaugoti vartotojai, yra teisingas, nes panašių situ, situacijų yra ir su kukiai reglamentu, slėp, slėpinukų e, reglamentu ir taip pat galbūt komunikate reiktų kalbėti apie sutarčių sąlygas, didinti samoningumą ir tokiu būtų geriau apsaugoti vartotojus. Taip pat norėčiau pridurti pastabų dėl tam tikrų rinkliavų ir autorių teisių. Mes sveikiname rekomendacijas dėl privačių e, rinkliavų susijusių su autorių teisėmis. Tai yra labai svarbu, toliau plėtojant e, debesies kompiuteriją. Nes po to, po tų rekomendacijų turės, turėsime imtis testinių veiksmų ir kažkaip turėsime į tuos dalykus atsižvelgti. Taip pat buvo pastabų dėl skirtumo tarp ES ir, ne, e, ir e strategijos, ir kitų regionų strategijos. Aš norėčiau priminti debesų kompiuterijos partnerystę, nes čia mes ir bandome kažkaip bendradarbiauti su įvairiomis valstybėmis narėmis. Ir nors e, valstybės, kai kurios valstybės narės kūrė savo e, debesų kompiuterijos strategijas, Europos debesų kompiuterijos partnerystė leidžia keistis informaciją tarp įvairių valstybių, patirtimi taip pat Ir tokiu būdu mes bandome kažkaip tai bendradarbiauti Europoje, kad būtų bendra rinka. Ačiū labai. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti Pilarą apibendinti diskusijas. Dėkoju visiems. Dėkoju visiems kolegoms už tokį puikų projekto įvertinimą. Labai ačiū ir labai ačiū komisijai už pastabas. Po vasaros atostogų turėsime laiko rugsėjo pradžioje. Pirmą šešėlinių pranešėjų susirinkimą surenksime ir mintis būtų e, baigti šį klausimą, pateikti plenarniai sesijai iki metų pabaigos. Taigi laiko yra. Ir e, grįšime prie šio klausimo. Jūs minėjote labai daug dalykų. E, pasižiūrėsime, ar susitarsime. E, dabar visi galėjo išsakyti savo nuomonės, o paskui galėsime toliau rugsėjai dirbti šio klausimu. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 4 dienos 12 valandos. Spalio 14 balsuosime komitete, o lapkritį plenarnėje sesijoje. Dabar kitas klausimas, e, bet ponios valia nėra. Ja pakeitė ponė Hall ir aš ją iškart suteiksiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju poniai Valianų ir perskaitysiu jos parengtą pranešimą dėl šio klausimo. Jis sako, gerbiami kolegos, jūs tikriausiai prisimenate, kad reglamentas apie tarybos informavimą dėl infrastruktūros investicinių projektų jau buvo pateiktas Europos parlamentui 2009 metais. Tuo metu Pone Valen buvo mūsų pranešėja ir Teisės reikalų komitete taip pat buvo dirbama, o buvo nuspręsta e, Teisės komitete kreiptis į e, teismą, kad būtų panaikintas teisinis pagrindas e, E, taryba pasinaudojo straipsnių 337 ir 187 sutarties dėl konsultacijų, dėl veiklos susijusios su informacijos rinkimu. Tuo metu ponia Valiant sakė, kad ši informacija bus susijusi ne tik su informacijos rinkimu, bet kad tai bus siejama su energetikos politikos ateitimi ir investicijomis į energetikos infrastruktūrą. Dėl to pagal Lisabono staties kompetenciją suteiktas energetikos sėtie parlamentui akivaizdu, kad turi vykti bendro sprendimo prieimimo procedūra. Ir teisingumo rūmai e, rugsėjo 6 pernai E, nutarė panaikinti dabartinį pasiūlymą ir paragino komisiją pateikti naujai pagal, e, parengt, pagal naują pagrindą. E, tai yra 194 straipsnio antrą dalį, kuris numato bendro sprendimo procedūrą. Naujame pasiūlyme turinys ir taikymo sritis atitinka senai pasiūlymą, bet ponia Valian pažymi su pasitenkinimu, kad dešimtaisiais metais parlamento pasiūlyti E, pakeitimai dėlė dalimi atsispindi tarybos ir komisijos pasiūlyme. E, sakoma, kad valstybės narės turi rinkti informaciją apie tam tikrus investicinius projektus susijusius e, su gamybos pradžia, nutraukimu, saugojimo įrenginiais ir tokios informacijos pateikimu. Reglamentas įveda prievolę įmonėms pateikti valstybė narė būtimus duomenis. Komisija e, reguliariai informuos, gaus informaciją apie energetikos infrastruktūros projektus ir ateityje galės vykdyti savo užduotis energetikos srityje. Atliekant įvairių sektorių analizę, e, bus galima lengviau nustatyti, kokios yra tiekimo spragos e, sistemoje ateityje. E, Pranešėjus nuomonė reikia e, tolesnio teisės akto, kuris papildytų e, Europos infrastruktūros sujungimo priemonę, siekiant sukurti bendrą energetikos vidaus rinką ir užtikrinti atsargų tiekimo saugumą. Pone Valian sveikina komisijos pasiūlymę ir Ji taip pat pateikė tam tikrų pasiūlymų kai kurioms savogoms patikrinti. Pirmiausia, dvi gubas notifikavimas. Pone Valian nori, kad būtų išvengta, kur galima didesnės e, naštos administracinės įmonėms. Dėl to atskaitomybės reikalavimai. Pavyzdžiui, jeigu kitose teisės aktuose nustatomi, tai valstybės narės neturės E, notifikuoti apie tokias investicijas pagal šį reglamentą. Tai jau yra įrašyta pasiūlyme, bet reikėjo kai ką patikslinti formuluotėse. Pone Valian taip pat akcentuoja, kad reikia sustiprinti nuostatą susijusią su duomenų saugumu ir informacijos konfidencialumu, e, atsižvelgiant į ankstesnį pranešimą. Jos nuomonė svarbiau, svarbu praplėsti E, mastą taikymo įtraukiant anglį, kuri labai svarbi energetikos derinyje. E, kitas dalykas, e, trečiose šalyse vykdomi, vykdomos infrastruktūros investicijos, kai tai daro viena ar kelios valstybės narės ir gali, tiksliau, kai tai gali atsiliepti vieną ir keli, kitai, kelioms valstybės narėms ir visai energetikos e, rinkai. E, reikia atsižvelgti į tai, kas vyksta pas mūsų kaimynus. Taip pat ponia Valen mano, kad reikia informuoti apie investicijas į kompresuotus spaustų gamtinių dujų e, ar suskystintų gamtinių dujų investicijas. Pone Valen taip pat e, siūlo sumažinti slengsti vėjo jėgainėms, e, pranešant apie investicijas į vėjo jėgainės, nes tai tampa labai svarbia energijos gamybos mm, dalimi ES galiausiai e, dėl atskaitomybės reikalavimų, dėl pajėgumų e, elektros energijos saugojimo įrenginiuose. Ji taip pat siūlo tai traukti. Ji e, tikisi žešėlinių pranešėjų, kitų kolegų paramos, mano, kad pranešimą galima priimti greitai. Terminas pateikti pakeitimus Liepos 11, o balsavimas mūsų komitete vyks rugsėjo 18 dieną. Ačiū. Bene, grazie per questa allazione. Parola... Dėkoju už pristatymą, ponas Langenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimo projektas, manau, yra puikus. Norėčiau keletą papildo, papildymų galbūt. Ir vienas klausimas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kurį galėtumėme plačiau aptarti, bet bendrai pranešimas yra priimtinas. Pone Hol ką tik pažymėjo, kad buvo ginčių dėl teisinio pagrindo, nes dėl Euratomo sutarties būtų anksčiau nusprendusi tik taryba. Taigi informavimo prievolė pagal 119 straipsnį yra labai svarbi. Taigi kalbama apie bendro sprendimo priėmimo procedūrą ir tokiu būdu gauname galimybę pažvelgti į dešimtų metų reglamentą, kuris buvo pagrystas Euratomo sutartimi ir dabar turime galimybę jį peržiūrėti turintaminė turinį, informavimo prievolę. Žinome, kad energetikos politika tampa vis reikšmingesnė pastaraisiais metais ir gauna vis daugiau prioriteto, tampa vis svarbesnė. Taigi turime reglamentą panalizuoti detaliai. Ir kelios pastabos, ponia Valian siūlo įtraukti anglį. Anglis, aš pritariu tam, tai yra 20 pakeitimas. Taip pat anglies perdirbimas ir vienas milijonas per tonų per metus čia yra siūloma tokia gamyba. Mes siekiame visiškai anglės neišskiriančios ekonomikos, tačiau anglis vis tiek išlik svarbi ir dėl to jį ir atsispindi reglamente. Kitas dalykas dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Uh, ir atitinkamų renginių, pirminėme pasiūlyme buvo minima, minimos tik tai didelės jėgainės ir, ir dideliai renginiai, o čia yra siūloma, na, kalbant apie dydį ir ypač jeigu kalbame apie energijos teikimo decentralizavimą kai kuriuose valstybėse narėse, aš manau, kad tas dydis, kuris čia yra siūlomas, iš ties nėra teisingas, nes kalbame apie, apie per didelius mastus ir tą dydį reiktų sumažinti. Ir toksai orientacinis dydis, kuris čia yra siūlomas, laikantis pasiūlymo rekomendacijų, turiuomenyje priedą. Pavyzdžiui, 50 vietoj 100 megavatų biomasės, vėl ten kiti galėtų būti skaičiai, taigi aš siūlyčiau per pusę tuos skaičius gal sumažinti daugmaž. maž nes turint omenyje ir, ir decentralizavimo procesą, mums labai svarbu, kad decentralizuoti renginiai suvaidintų lygiai tokį patį struktūrinį vaidmenį kaip ir kiti. Na ir dar viena pastaba dėl 11 straipsnio. Ten yra peržiūros straipsnis, kuris yra numatytas. Ir ten teigiama, kad 2016 metais, aš tiesiog bandysiu surasti tinkamą vietą tekste, 2016 metais bus numatyta reglamento gyvenimo peržiūra ir bus pateiktas, pateikta ataskaita tarybai ir parlamentui. Ir antrame sakinyje teigiama, kad per šią peržiūrą komisija be kita ko išanalizuos ir galimybę išplėsti taikymo sritį, įtraukiant transportą. Ypač čia kalbame apie perdirbimą, angliai dujas ir aš gal skalūnės dujas čia dar įtraukčiau. Keturioliktame punkte kalbame at, apie trečiasias šalis. Jos irgi turi būti įtraukiamos. Taigi ponios Valiant pasiūlymas yra šiek tiek čia pakeičiamas tokiu būdu. Ar tai įmanoma, to įmanoma pasiekti, mes galbūt e, nus, bus nuspręsta ateityje ir tai turės įtakos energijos tiekimui Europoje. Vamzdynai bus tiesiami pietinėje Europoje, ar galbūt Rusija plės savo tinklų, savo vamzdynus, įtraukant Europos bendrovės. Tai yra labai svarbus dalykai ir reikia tuos dalykus įtraukti į peržiūrą, kaip ir kitas pasaulio vietas, kas turi tiesiog nesitakos mūsų padėčiai, prieinamumui ir pasiekiamumui. Taigi taip aš performuluočiau, bet bendrai e, pasiūlymas, kurį teikia ponia Baljan, yra priimtinas. Labai ačiū. Toliau e, žodis kolegai Glantė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš iš tikrųjų pavaduoju kolegą, bet mes aptarinėjom e, gana sudėtingą platų klausimą. Aš šiaip jau dabar vėl nesileisiu į šito pranešimo istoriją, kiti kolegos taip e, pasakė, bet mes apskritai pritarėm komisijos pasiūlymui, kad reikėtų pirmiausia įvertinti visą infrastruktūrą, turėti išsamų jos vaizdą, kad e, būtų galima tada e, priimti e, tam tikras priemonės. Tad taip su tuo susiję būtent reikėtų tada išplėsti numatytą taikymo sritį. Mes pageidaujam kartu, kad nebūtų e, numatyta dviguba ataskaitų sistema. Be to, duomenis, kuriuos valstybės narės turėtų būti e, turėtų pateikti komisijai, e, čia turėtų būti taikomas konfidencialumo reikalavimas. Turiu galvoje atskirų konkrečių įmonių pateikiamus duomenis. Kartu reglamentu e, reikėtų didinti e, skaidrumą. Tad e, ir šešėlinio pranešėjo, ir mano paties asmeninę nuomonę, manyčiau, kad anglės kaupikliai kaip alternatyvios priemonės irgi turėtų būti plačiau aptarinėjamos. Parola al kolega Tozenovski, prego. Labai ačiū. Toliau koleg, e, ponas Kozenovskis. Tošenovskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, aš e, šiaip jau nieko nepakeičiu, bet aš E, kalbėsiu savo vardu, tik tai galiu pritarti, ką jau sakė kiti kolegos. O iš tikrųjų tikiuosi, kad mes toliau dar nuodugniai aptarinėsim šią temą, nes e, suvokiam, kiek problemų E, dar yra neįspręstų. Viena vertus suvokiam, kaip, e, kokie svarbus yra strateginiai energetikos sektoriaus duomenys, kita vertus mums e, aišku suvokiam, kad labai svarbu turėti duomenų apie energijos išteklių plėtojimo ir labai svarbi šitų išteklių sinergija kartu jų, jų, jų pervežimo klausimai. Dar turiu paminėti ir tam tikrų teisinių aspektų ir ateityje iš tikrųjų reikėtų vengti e, teisinių tam tikrų problemų, turiu galvoje duomenų perdavimą. Be to, pritariu tam minčiai, kad e, anglis reikėtų įtraukti į reglamento apriepti, būtent į produktų e, kuriems taikomos reglamento nuostatos sąrašą. Dėl trečiųjų šalių e, savokos, tai čia reikėtų tikslinti šią savoką, nes e, čia turbūt neturimos galvoj vien tik tai geografinė prasme artimiausios e, valstybės, kur artimiausios Europos Sąjungai, bet čia turbūt turimos galvoj ir tokios valstybės, kurių veiksmai irgi darys poveikį mūsų energetikos sistemoms. Turiu galvoje antai JAV pavyzdžiui Ir kai bus ir toliau plačiau eksploatuojamos kalūnų dujos, tai visa tai veiks ir mūsų rinką, kainas, tarifus. Na, o šiaip aš pageidaučiau kur kas platesnių diskusijų, sudėtingesnių diskusijų e, kurios apriektų ne vien pranešime išdėstytus klausimus ir plačiau, tačiau iš tikrųjų e, konstatuoju, kad e, labai svarbu, mm, labai svarbu užtikrinti e, šiaip jau ES e, būtent energetikos sistemų koordinavimą. Labai ačiū. Toliau ponas Prodi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad suteikėt žodį. Pirmiausia, ačiū pranešėjai, kadangi taip e, tema, pranešimo tema yra pirmiausia labai svarbi. O mes, manyčiau, turėtume pirmiausia įvertinti e, energetikos infrastruktūrų e, poreikius, turiu galvoje transportavimo ir pačius gamybos infrastruktūrų poveikiu, poreikiu, poreikius. Tad Mūsų tikslas turėtų būti nu, tokia nuolatinė, darni, tvari ir kartu racionali sistema. Toliau, kalbant apie pervežimą. Tai e, suprantama, čia turėtume kalbėti apie e, pervežimų sistemos europinę dimensiją. Turėtume siekti pervežimų tinklo, e, veiksmingo, racionalaus pervežimų tinklo, tokio, kuris įgalintų geriau pasinaudoti energijos šaltiniais, e, ypač atsinaujinamosios energijos šaltiniais. Turim čia šios ryties nemažai e, jau statistinių duomenų, ir, ir, ir kartu reikėtų kalbėti apie aukštos įtampos tinklų statybą, plėtimą, kartu hidroenergijos šaltinių e, geresnį panaudojimą, jei, sakykime, nepakanka vėjo jėgainių gaminamos energijos. Tad iš tikrųjų galim panaudoti kartu ir e, vėjo jėgainių energiją, kartu derindami ją su e, hidro, hidroelektrinių gaminama energija, jei, sakykime, sugestų e, vėjo e, stotis. Bet vėlgi, tam mes turėtume suteikti europinę e, dimensiją, o tam reikia, aišku, kuo skubiau e, investuoti į būtent e, šių sričių energiją. Ir čia šiuo atveju m, mm, diskusijų nereikėtų apriboti vien tik tai euro obligacijų klausimų. Kita vertus e, ir euro obligacijos irgi iš dalies galėtų padėti tokią Europos energeti, energetinės struktūros šerdį. Tokia mūsų ateitis. Tad tokiu būdu tada mes galėtume vos netrigubai sumažinti kol kas dabar, dabartinės tinklais, tinkluose prarandama energija. Ir būtent vėlgi pakartosiu, e, Europos, europinė dimensija šiuo atveju yra labai svarbi. Toliau, kalbant apie dujas ir dujų perdavimo tinklus. Suprantama, ir toliau reikėtų kurti ir tobulinti saugojimo infrastruktūras. Kartu į tokius tinklus būtų galima ir įtraukti ir biodujas, tad e, iš ties laukia dar įdomių diskusijų e, įvairiais e, klausimo aspektais. Bet, kaip sakiau, pirmiausia, reikėtų susitarti dėl netidėliotinų investicijų ir jų dydžio. Labai ačiū, ponė Prodi. Ponas Robikas. E, absoliuti prioritetą. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad šis klausimas bus nepaprastai svarbus, prioritetinis. Uh, per ateinančius metus, ypač elektros energijos e, saugojimas, galvojant taip pat ir apie atsinaujinančius šaltinius, e, vandeniu varomas elektrinės Europoje e, nukentės. nes mes turime pasižiūrėti, kaip naudojama elektros energija, kaip yra kompensuojama. Kitas klausimas - gyvavimo ciklas, bet kokio projekto reikia žiūrėti į visą gyvavimo ciklą nuo pirmų žingsnių iki galutinės gamybos etapo. Ir galbūt komisija galėtų apie tai pagalvoti ateinančiais etapais ar išryškinti tam tikrus etapus ir mes galėtume tada labai aiškiai pamastyti, kur reikėtų subsidijų pagalbų, pagalbos. Ir taip pat e, galėtume galvoti apie tam tikrą investicijų struktūrą, sprendžiant svarbiausius ateities iššūkius. Taip pat labai svarbus yra dalykas kainodara ir e, pramonės priemonės, rinkos priemonės. Dėkoju dabar žodis komisijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiama pranešėje. Buvo pristatyti ponios Hall e, svarbiausiai pranešimo elementai. Dėkoju ir komitetui už susidomėjimą e, šiuo reglamento projektu. Komisija pirmiausiai norėtų priminti, kad e, veikia taikymo reglamentas, kuriame yra e, detalės apie tai, kaip valstybės narės turi informuoti komisiją apie gyvendamas investicijas E, taikymo reglamentas e, leidžia jau atsakyti tam tikrus klausimus, įsklaityti abejonės, kurios keliamos pranešime. E, svarbu pasakyti, kad anglis jau yra įtraukta į priedą pasiūlymo dėl reglamento, taip pat ir į taikymo reglamentą elektros energijos gamybą naudojant anglį. E, dėl visų investicijų šioje srityje valstybės narės turi e, pateikti informaciją apie investicinius projektus pagal šį gyvenimo reglamentą. E, kita vertus, anglijas, kaip ir naftos ar dujų gavyba, nėra įtraukta ir mes esame numatę peržiūrės nuostatą kad būtų galima e, numatyti, atliekant peržiūrą, tokias įtraukimo galimybės. Komisija dabar e, norėtų pastebėti, jog mes e, neturime judėjimo laisvės įgyvendinti reglamentą 2000 12 metų 15 lakvičio buvo pateiktas pasiūlymas, taip pat ir dėl e, vidaus rinkos, kas e, dviejus metus reikia pranešti pagal reglamentą 17.210. Ir E, taip pat reikia pasakyti, kad valstybės narės e, turi šiais metais pranešti apie investicijų atnaujinimą, komisija kitais metais parengs ataskaitą. Ir e, mūsų rūpestis yra tas, kad vyks reglamento esminė peržiūra ir tuomet komisija pateiks ataskaitą ataskaitą iki, dėl peržiūros iki 16 metų gruodžio ir mes turėtume baigti tris veiksmus, dėl to turėsime daugiau e, manevro laisvės ir galėsime galvoti, kaip koreguoti ir, pavyzdžiui, galbūt reikės praplėsti taikymo sritį. E, reikia priminti, kad 2010 metais gana sunku buvo dėrėti su taryba dėl šio reglamento. Pavyzdžiui, buvo sunku e, įtikinti tarybą, kad reikia e, įdėkti tam tikras lengsnės ribas dėl atsinaunančių energijos šaltinių. Komisija kol kas nesiekia atnaujinti diskusijų dėl to, kad turinys yra labai panašus E, to e, turiniui to reglamento 2010 metų 17, kurį panaikino e, teismas teisingumo, keičiasi tik tai teisinis pagrindas. Taigi tokie yra pagrindiniai elementai ir dėl kitų klausimų, kurie kelia jums susirūpinimą šiandieną. Pavyzdžiui, kaip e, neprimesti pernelyg daug administracinių sąnaudų valstybės narėms dėl dubliavimo reikalavimų, dėl anglės jau kalbėjau, dėl investicijų su trečiosiomis šalimis, e, tie dalykai jau yra e, atspindėti reglamento pasiūlyme ir taikymo reglamente. Galbūt reikia kai ką patikslinti, bet pavyzdžiui, dėl e, naujų sričių, manau, kad reikėtų gal palaukti e, trijų e, ataskaitų ir pasižiūrėkime, kai baigsis mūsų darbai, kurie turėtų baigti 17 metų pabaigoje. Dėkoju. Dabar pasakysiu, kad ponios Hall nėra, taigi diskusijos šiuo klausimu baigtos. Esu tikra, kad ponė Valian bus pranešta apie viską, kas būtų, ką, buvo ką tik pasakyta. Terminas pakeitimams yra e, Liepos 12 diena, 12 valanda. Rugsėjo 2 dieną diskutuosime dėl šio klausimo komitete. Labai ačiū. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas ir suteiksiu žodį Velai Kovač. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisijos atstovai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums visiems už pakeitimus ir pasiūlymus. Kalbant apie pasiūlymo dėl tarybos reglamento teisinį pagrindą, sukuriant bendrijos sistemą dėl radioaktyvių medžiagų vežėjų registravimo, mūsų komitetas paprašė teisės reikalų komiteto pagal 37 darbo tvarkos taisyklę, išsakyti savo nuomonę dėl teisinio pagrindo pakeitimo galimybių, kalbant, kalbant apie pasiūlymą dėl tarybos reglamento ir keičiant 21-22 straipsnius, kalbu apie sutartį, kuria buvo įsteigtas Eurotomas. Taip pat 91 ES veikimo sutarties nuostata arba šalia to dar tuos straipsnius pridėti prie komisijos siūlomo teisinio pagrindo. Pagal 31 ir 32 Euratomo sutarties straipsnius su parlamentu yra tik tai konsultuojamasi, o pagal 91 straipsnį parlamentas tampa bendru teisės aktos, akto rengėjų kartu su taryba pagal įprasnę teisėtkūros procedūrą. Teisės reikalų komiteto išvados yra štai kokios. 91 straipsnis sukuria tinkamą teisinį pagrindą šiam pasiūlymui. Tas pačias išvadas padarė ir aplinkosaugos komitetas, jie siūlo keisti teisinį pagrindą į 91 straipsnį. Dešimt pakeitimų, kairiai siūloma pakeisti teisinį, 90, teisinį pagrindą 91 straipsnį yra pridėta prie siūloma teisinio pagrindo ir tie pakeitimai buvo pateikti mūsų komitete. Kai kuriuose pakeitimuose siūloma nauja bendrų kriterijų apibrieštis ir kiti pakeitimai Kitais pakeitimais e, siekiama naujo radioaktyvių medžiagų apibrėžimo. Kai kuriais pakeitimais norima išbraukti trečiojo straipsnio trečią dalį. Tame punkte kalbama apie galiojančias licenzijas, kurios yra registruojamos ir išduodamos pagal 96-ąją 26-29 direktyvą, kur kalbama apie radioaktyvių medžiagų tvarkymą ir įrangą su tuo susijusią, bei tos medžiagos pervežimo šaltinius arba šaltinius, kurie nėra užregistruoti, jeigu pervežimo prievalė yra numatyta, arba registracijos visose valstybėse narėse, kur vyksta pervežimo darbai. Taip pat viename pakeitime yra numatoma, kad kiekviena valstybė narė turėtų išsaugoti teisę reguliuoti arba drausti radioaktyvių medžiagų pervežimą savo teritorijoje, motivuojant kitais argumentais, o ne saugumo, kal, saugos, kalbant apie nacionalinį saugumą ar aplinkos saugą. Aš sutinku, kad visos valstybės narės apsisprendžia dėl bent savo energetinio mišinio. Dėl to labai svarbu leisti joms taikyti nustatytas griežtas taisyklės, o ne tas, kurios yra numatyto šiame reglamente. Taip pat sutinku, kad turėtų būti teikiama ribota prieiga ne tik kompetentingoms institucijoms, registruotams vežėjams ir paraiškų teikėjams, bet taip pat turėtų būti numatyta vieša prieiga prie užregistruotų vežėjų sąrašo. Aš kaip pranešėjas pritariu pono Marinesku pakeitimui, kur jis prašo numatyti perinamąjį laikotarpį, vienerių metų laikotarpį, po to, kai įsigalio šis reglamentas, tam, kad būtų galima pagal šį reglamentą numatyti sertifikatų registravimą visiems vežėjams. Yra ir kitų pakeitimų, kurie yra susijęs su galiojimo laikotarpiu, kalbant apie sertifikatus ir jų registravimą. Aš manau, kad galime surasti gerą kompromisą, kadangi tos pozicijos nėra taip nutolusios viena nuo kitos. Taigi tiek. Grazie. Diamo ora la parola alla collega. Ačiū. Dabar norėčiau žodį perduoti poniai Jordan, kuri pasakys vietoj pono Marinesku. Ačiū. Tiesa? Ponas Marinesku manęs paprašė pristatyti pagrindinės jo mintis dėl šio pranešimo. Dėl teisinio pagrindo ponas Marinesku pritarė, kad ES veikimo sutartis turėtų būti teisinis pagrindas. Uh, Ponas Marinesku mano, kad mes turėtumėme numatyti bendrus kriterijus, kurie galiotų šioje sistemoje. Kriterijai turi būti grindžiami direktyva dėl apsaugos nuo spinduliuotės ir direktyva dėl pavojingų medžiagų pervežimo. Vežėjas tuomet gali gauti sertifikatą, bet tik tuomet, jeigu yra tenkinamos visos tos sąlygos. Na ir jo paskutinė mintis. Jis mano, kad labai svarbi yra viešoji prieiga prie visų užregistruotų vežėjų sąrašo. Ar galėčiau aš asmeniškai dabar pasisakyti, nes tiesiog aš jau dabar pristačiau pono Marinesku e, nuomonę. Dėkoju. Taigi, aplinkosaugos komitete mes daug kalbėjome apie teisinį pagrindą, šiam dokumentui. Teisinis pagrindas, dėl kurio balsavome, atspindi pranešėjo nuomonę. Mano nuomonė yra šiek tiek sudėtingesnė. Aš perskaičiau Teisės reikalų komiteto nuomonę ir manau, kad Teisės reikalų komitetas atsižvelgia tik į Europos komisijos nuomonę, bet neatsižvelgia į mūsų diskusijas ITRE ir ENVI komitetuose. Mes kalbėjomės apie tai, kad reikalinga numatyti kriterijus tam, kad vežėjas galėtų gauti sertifikatą. Ir tie kriterijai yra labai svarbus, jeigu mes norime apsaugoti piliečių sveikatą nuo spinduliuotės. Dėl to ir manome, kad reikia pasiekti pusiausvyrą dėl tarp sveikatos apsaugos ir lengvesnio pervežimo. Kažkuris iš tų elementų yra arba svarbesnis, arba jie yra uh, lygiai taip pat svarbus. Ir mano manimų kriterijus šiuos reiktų jau renkti pagal Euratomo sutartį. Ir Euratomo sutartis šiuo atveju yra tokia pat svarbi kaip ES veikimo sutartis. Taigi dvigubas teisinis pagrindas būtų geresnis variantas. Būtų toksai labiau apriepiantis išsamesnis pagrindas. Taip pat manau, kad Visi tie dokumentai turėtų būti patvirtinti bendro sprendimo prieimimo procedūros būdu. Mes Endi komitete turime ir kitokių nuomonių susijusių su informavimu. Europos komisijos teikiame informaciją parlamentui ir kiek tai yra susijęs su informacija valstybėms narėms. Ir aš taip pat manau, kad turėtumėme tinkamai vertinti reguliuojančios institucijos kompetenciją. Nes turime numatyti galimybę, kad kažkas gali nesiklostyti reguliuojančioje institucijoje. Tokiu būdu mes įrodysime, kad tikrai pasimokėme iš Fukushimos nelaimės. Pane Hall, Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą, kuris iš ties yra geras. Ir pritariu, kad visi apibrėžimai turi būti aiškus ir nuoseklus, atitinkantis tarptautiniams standartams. Ir ES sistema turi būti gyvybinga ir veikianti dar prieš pritaikančios teisės aktus. Grįžtant prie to, ką sakė ponia Jordan dabar dėl teisinio pagrindo, aš manau, kad uh, apmaudu, kad parlamentas negali tarti savo žodžio, nes tai daroma pagal Euratomos sutartį, nes juk tai yra tas pasiūlymas, kuris yra susijęs su transportu, sveikata, aplinkosauga ir jis turėtų pagal 191 ES veikimo sutarties straipsnį rengiamas. Ir bendrai kalbant, tiesiog yra akcentuojama, kad Euratomo sutartis yra atnaujintas teisinis pagrindas po Lisabono sutarties ir mes panašu, kad turėsime spręsti tą, e, tą kazusą, ne, negalėsime palikti jo tokio, koks jis yra, nes tai yra susijęs su demokratiniu sprendimų prieimimo procesu. Dabar dėl nacionalinių sistemų suderinimo labai svarbu, kad derinimas vyktų, nes tik tokiu būdu numatomos vienodos sąlygos ir tuo yra suinteresuoti visi, būtent, kad vienodai našta būtų paskirstyta per visas pramonės įmonės Europos Sąjungoje, taigi reikalinga suderinta sistema. Taip pat labai svarbu, kad e, pasižiūrėtumėme, kokia yra geriausia praktima, nes siektumėme mažiausio bendro vardiklio. Nes jeigu tą padarysime, tuomet tai aukosime saugumo tikslus. Taip pat e, nustatant tokią sistemą visoje Europos Sąjungoje labai svarbu, kad vežėjai parodytų, jog jie turi pakankamų finansinių pajėgumų nelaimingo atvejo situacijoje, nes padariniai gali būti didžiuliai baisūs, pavyzdžiui, pervežant netgi naftą, e, kokie gali būti padariniai žalingi. Ir įsivaizduokite, kas atsitiktų, jeigu būtų pervežant branduolinės medžiagas e, įvyktų tokia nelaimė. Pritariu pranešėjai ir labai džiaugiuosi, kad buvo iškeltas tas klausimas, būtent, kad energetinis mišinys yra valstybių narių kompetencija ir kai kurios valstybės narės nusprendė atsisakyti branduolinės energetikos. Taigi, nėra neracionalu leisti valstybėms narėms numatyti griežtesnės ribas, jeigu jos to nori. Arba netgi, jeigu jos nori, pažiūrėjau, drausti brandolinių atliekų pervežimą per savo teritoriją, jos gali tą padaryti. Ir aš mielai išklausyčiau komisijos, ar jo, ji mano, kad įmanoma tą būtų padaryti. Galiausiai dėl atitikties. Jeigu valstybė narė išsiaiškina, kad vežėjas nesilaiko reikalavimų, tuomet valstybė narė turi turėti teisų suspenduoti to vežėjo veiklą saugumo ir saugos sumetimais. Ir procedūra turėtų būti greita, neturėtų tai trukti ilgai. Skaidrumas ir keitimasis informacija yra labai svarbu ir visais nesilaikymo atvejais informacija turi būti pateikta komisijai tam, kad visų valstybių narių institucijos turėtų prieigą prie europinės informacijos. Taip pat labai svarbu, kad šis reglamentas būtų reguliariai peržiūrimas nes yra numatoma visiškai nauja ES sistema ir mums teks mokytis iš klaidų. Taigi turime pasirūpinti, kad ji veiktų teisingai ir visuomet įmanoma, kuomet yra dėgiama nauja sistema, kad reikia ją koreguoti, keisti, nes dažniausiai iškart nesigauna visiškai tobulą. Dėkuoju. Grazie. Paul Rubik. Ačiū, Polas Rubikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, bet juk e, pagal Euratomo sutartį numatyta iniciatyvos teisė ir parlamentui, manyčiau, to nereikėtų pamiršti. O dabar dėl e, teisinio pagrindų. Čia mes kalbam apie e, tarp valstybinius pervežimus. Ir aišku, reikia tada tokiu atveju spręsti klausimus, kaip, sakykime, kam, kas draudimo klausimai, kas, kas draudžia, E, ar yra gairių e, būtent e, su tuo susijusių. Bet to, kas, kam tenka atsakomybė įvykus nelaimiai, tad kas, kaip įvertinama žala, kas, kas atsako už žalos sumokėjimą, jeigu įvykus vėlgi nelaimiai nes vėlgi ar čia reikėtų kalbėti apie mokesčių mokėtojų e, pinigus. Tad į daug klausimų dar teks atsakyti. Pirmininkė, atsiprašau, aš jūsų pirmą nepastebėjau, tad dabar suteiksiu žodį. Pirmiausia, šiuo klausimu. Taip, dėl teisinio pagrindo keitimo. Turbūt žinot, kad ne per prieš ne, ne per seniausią įvyko nelaimė, lai, laivas sudužo, kur buvo vežamos irgi pavojingos medžiagos, įvyko gaisras. Tačiau anu atveju buvo taikomos e, dvi skirtingos direktyvos, kurių teisinis pagrindas buvo nevienodas. O čia, kalbant apie bra, e, tokias radioaktyves medžiagas, tai vėlgi vienų pagrindų, vienos direktyvos pagrindų šiuo atveju buvo pakeistas teisinis pagrindas, o šiuo atveju e, ne, nors ir parlamentas irgi turėtų tada dalyvauti kaip bendro sprendimo procedūros e, subjektas. Dar keletas dalykų man įdomių. Pirmiausia, skaidrumo klausimas. Uh, Labai svarbu, kad visuomenė, kaip ir darbuotojai, žinotų, kokios prigimties brandolinės medžiagos yra, kurios yra pervežiamos. Tai yra tos e, radioaktyviosios medžiagos. Ir žinom, kad e, dažnai tokios medžiagos laikomos tam tikrose angaruose e, ir po to pakraunamos į tam tikras cisternas E, tam skirtas e, ir kol kas atidedamos į šalį, laikomos. E, ir, ir vėlgi tiesiog vėl tam, greta kitų cisternų, kur yra lengvai užsiliepsnojančių medžiagų ir niekas apie tai nežino. Uh, Tad ir iš tikrųjų dirba tokiuose vietose daugybė žmonių ir jie apie tai visiškai nežino apie galimus pavojus. Toliau, saugumas. Prancūzijoje jau nemažai Greenpeace buvo e, tokių veiksmų, e, E, kuriais buvo sustabdytas e, branduolinių e, medžiagų pervežimas. Bet įsivaizduokim kitą scenarijų. Pavyzdžiui, ter, teroristai, sakykime, užgrobę traukinį ir, ir tiesiog užgrobę visą šitą, šitą cisterną, kurioje gabenamos brando radioaktyvios medžiagos. Tad vėlgi šiuo atveju irgi reikėtų mąstyti ir apie tokius dalykus. Saugumas apima ir tokius scenarius. O čia dokumente į tai visiškai neatsižvelgiama. Toliau kitas klausimas. Kas moka? Kas atsako už e, mokėjimą? Prancūzijoje paprastai už tai atsako gamintojas. Tai yra EDF įmonės, Areva kurios e, atsako būtent e, sumoka už tai. Ir iškilus atsiradus, tai yra jeigu avarija įvyksta, labai svarbu, kad būtų aiški atsakomybė. Ar tai, kad, ar tai būtų gamintojo atsakomybė, ar, pervežim, ar pervežėjo. Dabar vėlgi prisiminkim tą avariją, kuri vyko Kebeke, Kanadoje. E, ar, ar, ar, ar tiesiog tai buvo vagonų, cisternų klausimas, ar, ar aplinkybė, kad tie vagonai buvo vežami per tam tikrą e, vietovę. Toliau, draudimas irgi reikėtų tai labai, svarb, labai aiškiai apibriežti, nes e, vežėjas iš tikrųjų turėtų turėti aiškių e, garantijų. Toliau, sukčiavimo atveju. Jeigu antai, sakykime, bus nustatyta, kad e, tarp pervežamų medžiagų nėra vis dėlto radioaktyviųjų medžiagų ar priešingai, tai vėlgi, kas tada visą tai tikrina, ar valstybė narė, kuri šiaip jau vėlgi turėtų tikrinti, vėl prisiminkim protezų tą skandalą. Tad šiuo atveju tą turėtų atlikti valstybės narės, tad daugybė klausimų iškylė. iškyla. Na, o kol kas į tai reglamento pasiūlyme ne, nepakankamai atkreiptas dėmesys. Dar vienas dalykas e, - tų konteinerių, cisternų e, suderinimo e, klausimas. Kai, kurie, kai kurios cisternos, sakykime, yra bet, beto, bet, betoninės. Bet Ir e, vėlgi, jeigu įvyksta e, kas nors, tai kas vėlgi už tai atsako, palygint su kitos konstrukcijos e, cisternomis, kurios yra iš labai kieto plieno, net ir, kuris atlaiko net ir susidūrus tiesiogiai traukiniams. Tad iš tikrųjų yra daugybė detalių, daugybė klausimų, į kuriuos dar reikėtų pasigilinti. Ir šiuo atveju labai svarbu, kad mūsų reglamentavimas tikrai užsikrėtų užtikrintų saugą. Kol kas jis šiuo atveju nepakankamas. Gerai, puiku, komisija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, buvo išsakyta nemažai argumentų dėl teisinio pagrindo ir kartu buvo pasakyta, kad reikėtų numatyti registravimo ir abipusio pripažinimo e, tam tikrų kriterijų, kurie būtų abipusiai pripažįsta, pripažįstami. Taip, Euratomo sutartyje tikrai įtvirtinta šiaip jau nuostata, nuostatų dėl radio, apsaugos nuo radioaktyvių medžiagų, tad Euratomo sutarties straipsnis yra tinkamas pagrindas teisinis. Toliau, kitas klausimas, e, vežėjai e, vežėjai ir e, vežėjai ir gamintojai. Tad ir transportas, jų reikėtų atskirti. Tad straipsnė 32 kalbama apie išteklių pervežimą, bet netokių e, e, e, išteklių kaip panaudoto kūro ar kūro elementų, per, pervežimą, nes e, vien, vien, vieniems e, tokio, tokioms atliekoms, kurie, kurios gaminamos specialiomis plieninėmis cisternomis, tą reglamentuoja nacionaliniai įstatymai. O čia mes kalbam apie vežėjus, kurie E, perveža, sakykime, tam tikras radioaktyves medžiagas ligoninėms, sakykime, ir užtikrinama skuba būtų, nes čia kalbama apie pacientų e, sveikatą. Sutinkam su argumentais dėl skaidrumo, iš tikrųjų vėlgi turėtume visuomeniai teikti prieigą susipažinti su vežėjų sąrašais, turėtume pasirūpinti e, tam tikrą duomenų bazę prieinamą. Be to sutinkam su tuo, kad reikėtų peržiūrėti šios ryties teisės aktus ir kartu mūsų tas pasiūlymas buvo patariamoji taryba, kuri įvertintų e, esamus teisės aktus ir kitas priemonės, e, kurių, kurių komisija galėtų imtis ir kartu, kad būtų galima e, pakeisti esamus teisės aktus. O šiaip labai ačiū už diskusiją, už pasiūlymus dar e, patikslinti kai kuriuos dalykus. Iš tikrųjų mes daugiausia kalbam apie vežėjus, kurie daugiausia atvejų gamina, e, perveža iš tikrųjų e, tam tikrą medžiagą, radioaktyvę medžiagą ligoninėms. Čia mes tiesiogiai nekalbam daugiausia apie tokių tiesioginių radioaktyvių medžiagų gabenimą. Labai ačiū. E, mm, dėkoju. Dėkoju komisijos atstovai, o dabar e, ponui Kovačiui e, suteikiu žodį apibendrinti diskusijai. Labai ačiū, labai ačiū gerbėmiems nariams. Dėkoju komisijos atstoviai. Daug labai įdomių buvo išsakyta ir svarbių pastebėjimų šiandieną. Mes į juos atsižvelgsime. Esu tikras, kad e, kai išklausiau kolegų, kad mes tikrai e, susitarsime e, labai greitai, aš tuo tikiu ir kuo greičiau tai vyks, tuo geriau. Labai ačiū. Dėkuoju. Norėčiau kolegoms priminti, kad komitete balsuosime rugsėjo 17 dėl šio klausimo. darbo tvarkės visi šios dienos klausimai apsvarstyti. Rytoj pradėsime darbą 9 valandą, o dabar vyks koordinatorių posėdis. Padarykime porą, poros minčių pertrauką, pusę šešių pradėsime posėdį.